if you want. Kągi pradėkime darbą. Ponios ir ponai, taigi sveikinu Jūs visus, ypatingai šiandieną e, sveikinu e, ekspertus pakvestus į mūsų klausimą, tuo juos visus pristatysiu. Na, Europą. Europai labai aktualus apsirūpinimo energijos saugumo klausimas ir parlamente skiriama e, daug dėmesio šiam klausimui, juo labai, kad yra valstybių narių, kurios nusprendė Vokietijos federalinė vyriaus, vi, respublika, kuri partija klausimą iš sąlygos. Pone Bitikifai, jūs norite išgirti, tai yra krikščionių konservatorių krikščionių mano partija nusprendė e, atsisakyti brandolinės energetikos, aš asmeniškai tai vertinu kritiškai, bet tai yra kitas dalykas. Na, taigi, kai kalbame apie apsirūpinimą energiją, dėl to atsidūrėme sudėtingai situacijoje, nes trūksta e, energijos tiekimo, juolab, kad e, dėl įvykių Šiaurės Afrikoje e, atrodo sumažės tiekimas ir iš to regiono. E, gamtinės dujos yra viena iš alternatyvų, tai yra iškastinis kuras e, ir privalumas yra tas, kad naudojant gamtinės dujas energijos gavybai yra mažas CO2 išmetimas. Taigi, šį energijos šaltinį galima derinti su energija iš atsinaujančių šaltinių nes e, gal, išgaunant energiją iš atsinaujančių šaltinių, energijos gavyba yra netolygi, yra sviravimo ir todėl labai neblogai naudoti papildomai gamtinės dujas kaip šaltinį. 60 procentų visų gamtinių dujų šiuo metu yra importuojama iš trečiųjų šalių, kai kurios šalis, valstybės narės yra 100 procentų priklausomas nuo gamtinių dujų importo. Ir didieji eksport investuotojai Europos Sąjunga yra Rusija, Norvegija ir kai kurios Šiaurės Afrikos šalis. Nu, mes kaip komitetas e, visuomet propagavome e, tai, kad reikia sumažinti mūsų priklausomumą nuo e, gamtinių dujų importo, reikia paieškoti alternatyvų ir aš manau, skalūnų dujos kaip ir yra tokia alternatyva. Na ir uh, skaluninių dujų išteklių ES šiuo metu viršė 620 kartų e, poreikį. Taigi yra didelis potencialas, padaryta daug pažabos e, technologijų srityje, bandant išgauti šias e, dujas. Taigi tai yra nuosavas šaltinis, tačiau aišku yra vyrių sunkumų, kliučių, be kita ko vieno klausimo metu aplinkosaugos komitete buvo pristatytas tyrimas, kuris iliustravo, kad yra daug rizikos susijęs su skaluniniu dujų gavyba. Na ir tai rūpi, aišku, mm, ypač toms valstybėms narėms, kurios turi e, skaluninių dujų. Būtent todėl mes, kaip komitetas, nusprendėme, kad ir mes turėtume įsigilinti į šį klausimą. Esame pakvietę e, tris ekspertus, Taigi laiko nedaug, reikės dirbti koncentruotai, nes turime laiko iki 17.30. Taigi sveikinu poną Besoną, ponę, poną Karo Bruder, poną Voganą, poną Hovartą, poną Pistę ir poną Hainekę. Tikiu, kad visų eksperto pavardas ištariu teisingai, jeigu ne, tai prašyčiau mane vėliau pataisyti. Taigi, pirmiausia, suteiksiu Tarptautinės energetikos agentūros atstovui, ponui Kristin Beson, žodį. Taigi, prašau. Good afternoon, ladies and gentlemen. If I... Labadiena, ponios ir ponai. Pabandysime įsijungti skaidrės. bandome surasti skaidrius. Yep, that's the one and put it in. Uh... So while this uh, comes up on the screen, I'll... Taigi, kol pasirodė skaidrės, norėčiau prisistatyti. Aš esu Krisas Besonas, dirbu tarptautinėje energetikos agentūroje, Tatenoje. Mane paprašė tarti žanginį žodį ir pakalbėti apie skalūnų dujų potencialą Europoje. Uh, Aš e, atkreipiu dėmesį į dvi mūsų agentūros publikacijas. Pasaulinės energetikos, pasaulinė energetikos apžvalga 2010 m. lapkričio mėnesio dokumentas ir taip pat ataskaita ir 11 metų pasaulinės apžvalgos santrumpa šiems metams. Ji pasirodė šių metų birželio mėnesį. Toje santraukoje mes analizuojame dujų potencialą, kiek, kokį vaidmenį jis galėtų suvaidinti Europos e, pasaulio energijos tiekime 2011 metais. Taigi tikėtina, kad dujos suvaidins svarbesnį vaidmenį nei buvo anksčiau, dėl to, kad e, gali išaukti neįprastinių dujų, skalūnų dujų tiekimas. Ir tas dujų amžiaus scenarius, kuris yra pristatomas ataskaitoje, santraukoje, matyt, nėra pats tikėtiniausias. Panašu, kad e, dujos, kažin, atspindės visose ekonomikos e, priemonėse. Tose ataskaitose mes vertiname bendrai padėtį pasaulyje, tačiau savo pristatymę aš kalbėsiu ir tai, kas vyksta pasaulyje ir šiek tiek taip pat apie Europą Ir tokiu būdu, man atrodo, tiesiog bus nebloga įžanga kitiems kalbėtojams. Kągi, pasižiūrėsime, kaip veikia te technika. Ji kol kas neveikia. Puiku. Kadangi esu pirmasis kalbėtojas, pradžioje pasakysiu, kas yra skalūnų dujos, koks, kokia yra apibrieštis. Žinau, kad kiti kalbėtojai yra geologai, taigi jie galbūt išsigas to, ką aš pasakysiu. Bet, na, galime apie tai, aišku, padiskutuoti šiandien klausimuose. Taigi, tai yra dujos, kurios yra randamos uolienų, forma, uolienų dar, dariniuose, uolienų, kurios vadinasi skalūnais. Geologinė, geologiniais terminais kalbant, tai yra įvairios mineraloginės kompozicijos e, dariniai. Tai yra uolienų dariniai, kurie organinė prasme yra labai turtingi ir jų pralaidumas yra labai nedidelis, dėl to sudėtinga išgauti dujas. Ir paprastai, kalbant apie prastinės dujas, jų rezervuarai yra labai dideli, platus geografinė prasme ir uh, kartais labai e, storas sluoksnis yra tų dujų. Na ir galbūt svarbiausia yra tai, kad dar prieš dešimtį metų skalūnų dujos buvo laikomos ekonomiškai prasme nenaudingos, tačiau horizontaliai grėžiniai buvo m, mm, panaudoti ir per pastarosius dešimt metų tapo ekonomiškiau naudinga išgauti tas dujas ypatingai JAV. Tikriausiai daug esate skaitę žiniuose įvairiuose pranešimuose apie įvairias technologijas, bet aš apie jas nekalbėsiu, gal grįšime prie jų diskusijose. Kągi, neįprastiniai ištekliai pasiskirstę pasaulyje, nežinau, ar gerai matysite tą skaidrę, bandysiu pakomentuoti ją. Mėlyna spalva, tos vietos, kur dujos jau yra gaminamos, geltonai pažymėta įprastinės dujos, jų šaltiniai. Taip pat dešinėje kiekviena, kiekvieno regiono atveju yra neįprastinių dujų procentas, skalūnų dujų procentas, tai yra mėlynas violetinis stulpelis, taip pat metanas, anglės metanas pažymėtas juodai. Taigi, pirmiausia, norėčiau pasakyti, išgaunami ne, ne, neįprastiniai ištekliai. Skalūnų dujos yra neįprastinis šaltinis, bet e, skalūnų dujos nėra labai gerai surastos ir pažymėtos. Skalūnai yra, jų vieta yra aiški, tačiau nėra aišku, kiek juose yra dujų. Ir taip pat nežinome, kiek tų dujų, aišku, galima išgauti iš skalūnų tik tai JAF baseinuose kur yra jau taip sukaupta daug patirties, yra įmanoma įvertinti, kiek tų dujų galima išgauti, bet kitose regionuose kol kas tai yra tik spėlionės. Taigi, jeigu kal, girdite, kad kalbama apie didelius skaičius, didelius kiekius, tai dažniausiai tikrai žmonės e, kalba apie tas vietas, kur yra įvertintas išgaunamumas. Na, dar keli dalykai. Pirmiausia, neįprastinių išgaunamų dujų matyti yra tiek pat, kiek įprastinių išgaunamų dujų. Ir pagal dabartinės technologijas e, ekonominė prasme tų skalūnų dujų išgavimas prilygtų įprasnių dujų išgavimui. Na ir Europoje antrasis, trečiasis stulpelis, čia kiek yra maždaug tie patys, tiek, tiek pat yra iš, išgaunamų įprastinių dujų ir neišgaunamų. E, išgaunamų ne įprastinių dujų, tokių kaip skalūnų dujų. Taigi situacija Europoje yra tokia. Dar viena pastaba. Kaip matote, nors e, dėl neblogų, didelių kiekių pasaulinių e, mastų Europa dėl dujų išteklių nėra vienas e, pati daugiausiai turinti šio išteklio. Taip pat išgaunamų skalūnų dujų ištekliai įvairiose ES ir Europ... E SB, tiksliau, valstybėse narėse. Čia yra kelios valstybės, kurios nepriklauso ES. Jokių būdų tai nėra baigtinis vaizdas. Prieš keletą mėnesių buvo pateikta JAF energetikos departamento ataskaita. Ir ši ataskaita yra viešai paskelbta ir tai joje atsispindi pasauliniai skalūnų dujų ištekliai. Yra valstybių, pavyzdžiui, Ispanija, kur skalūnų dujų yra daug, tačiau šioje lentelėje ji neatsispindi. Panašu, kad ten dujų yra tiek pat, kiek kitose čia pažymėtose valstybėse. Na ir skalūnų dujų randama įvairiose Europos valstybėse. Tai pats pasakytume apie kitus pasaulio regionus. Yra daug pasaulio valstybių, kur skalūnų dujų yra. Taigi tai nėra tiek koncentruota geografinė prasme, kaip įprastinių dujų atveju, kur Rusija, aišku, e, buvusi Sovietų sąjunga apskritai ir artimieji rytai užima lyderio pozicijas. Ten yra daugiausia įprastinių dujų išteklių. Su skalūnų dujomis situacija yra kitokia. <clears throat> Na, pasauliniu mastu, jeigu pažvelgtumėte į tai, kas nutiks po 25 metų, be jokios abejonės ateityje vis daugiau neįprastinių šaltinių bus naudojama, taip ir yra parodyta šioje grafoje. Yra parodyta, kiek įprastinių ir kiek neįprastinių dujų bus išgaunama ateityje ir panašu, kad vis daugiau neįprastinių dujų bus išgaunama pasaulyje. Kaip minėjau, skalūnų dujos randamos įvairiose valstybėse. Taigi tikimės, kad skalūnų dujos per ateinančius 25 metus bus išgaunamos įvairiose valstybėse, Europos šalys nepavaizduotos, nors ten išteklių yra nemažai, tačiau pasauliniais standartais vertinant vis tiek tie ištekliai nėra tokie dideli. Na ir dar grįšiu trumpai prie tos skaidrės, norėčiau čia šį beitą dar paminėti, patikslinti tie kiekiai, kurių kurie čia pažymėti yra, trilijonais kubinių metrų išgaunamų dujų. Taip yra vertinami, vertinami kiekiai. Taigi, čia parodyta, kiek išgauname Europoje trilijonų kubinių metrų įprastinių dujų ir neįprastinių dujų. Dabartinis suvartojimas ES, kaip jūs tikriausiai žinote, yra 500 milijardų kubinių metrų per metus. Tai yra 20 trilijonų kubinių metrų skirta 40 metų, o kalbant apie neįprastinius, neįprastinius šaltinius, tai jų suvartojimas 80 metų. Taigi, kokie veiksniai takos poslinkis Europoje? Visų pirma, aišku, reikia turėti skalūnų dujas, po to turėti tų išteklių. Tačiau be to, kalbant apie gavybą ateityje, yra ir kitų veiksnių, kurie čia išvardinti. Pirmiausia yra ekonomika, išgavimo mastai, poreikis, paklausa, aplinkosauginiai klausimai ir reglamentai. Kalbant apie ekonomiką, yra manoma, kad ekonominės dujų kainos Junktinėse Amerikos valstijose, išgaunant skalūnų kainas, siekia maždaug 6 dolerius kiekvienam MBTU, tai yra 220 dolerių kubiniam centimetrui. Taigi 4 doleriai maždaug yra tokia naftos kaina. Na, veiksnių yra ir kitų, tačiau svarbu, kad žmonės išsaugotų licenzijas ir toliau gamintų tas dujas. skalūnų dujos yra susijusios su skyšiais, gamtinių, gamtinių dujų skyšiai yra išgaunami gavybos metu. Taigi tie grėžiniai ekonominė prasme apsimoka. Taigi ekonominė kaina Europoje bus didesnė nei JAV, Taip yra dėl įvairių veiksnių. Pirmiausia, dėl pramonės struktūros, kuri yra kitokia, yra mažesnė pramonė. Žemės nuosavybė yra taip pat aplinkosauginių apribojimų. Kiek ta kaina bus didesnė, kol kas nėra aišku. Mano kolegos iš pramonės įmonių pasisakys ir gal jie kokiu tai skaičiu jums pateiks. Tačiau turime per 6-12 mėnesių sužinoti daugiau, nes tie bandomieji grėžiniai jau yra instaliuojami Lenkijoje ir ten turėtų pasirodyti daugiau duomenų apie tai, kokia galėtų būti kaina dujų, kad tie grėžiniai atsipirktų. Taip pat viskas dar priklauso ir nuo skalūnų mastų ir tai susijęs su, su įvairiais ekonominiais veiksniais. Aišku, paklausa Europoje turėtų būti dėl aplinkosaugos ir reglamentų. Pakalbėsime šiek tiek vėliau. Aš manau, ir kiti kalbėtojai tuos dalykus palies. Kalbant apie paklausą. Akivaizdu, kad pasaulyje paklausa per ateinančius 25 metus išauks nuo besivystančių valstybių Kinija, Indija ir taip toliau, kas matyt nestebina. Čia yra numatomas, numatoma paklausa 35 metais, vertinant paklausą ir lyginant su 2008 metais, ypatingai besivystančiose valstybėse. Paklausa taip pat išauks ir Europoje kažkiek. Tai yra ta grafa, kur mėlyna spalva pažymėta tikėtina paklausa pagal vieną scenarių, auksinį dujų amžių, bet aišku, dar yra ir kitų variantų, kitų scenarių taip pat. Importas, importo procentas pagal paklausą, kodėl importas išauga. Nors vertinam, kad skalūnų dujos bus gaminamos ir Europoje, tačiau viską paaiškina kita grafa. Pasauliniu mastu Panaši grafa yra padaryta ir apie Europą, bet ji dar nėra paskelbta, taigi aš panaudosiu pasaulinį grafiką. Ir čia pagrindinis dalykas yra tas, kad tie dujų laukai ateityje jų mažės, tų laukų, kurie dabar yra eksploatuojami. Ir ypatingai tai akivaizdu Europoje, kaip ir kitur pasaulyje, ir tas, e, tai sumažės labai greitai. Tai mažės labai greitai ir kad pramonė toliau gamintų dujas, reikia, aišku, tenkinti didėjančią paklausą, bet taip pat reikia ir keisti, kompensuoti mažėjančią gamybą iš įprastinių šaltinių. Taigi skalūninės dujos bus eksploatuojamos kur kas greičiau. Šviesiai mėlyna spalva tai yra tie laukai, kurie bus eksploatuojami ateityje, jie yra mažesni. Uh, Na, o kai kalbame nekonvencinės e, du šaltinius, tai Europoje panaši padėtis kaip visame likusime pasaulyje. Net jeigu e, įprastinių dujų ir skalundųjų gavyba auks greitai, bet ilgainiui gamtinių dujų įprastinių šaltinių sumažės ir teks vis plačiau importuoti gamtinės dujas į Europą. Aplinkosauginiai e, aspektai. Na, daug diskutuota dėl šių aspektų ir žiniasklaida apie tai daug rašoma, tai aš tikriausiai viską žinote. Yra priežasčių verčiančių susirūpinti ir prasidų srityje. Tai yra, tai yra pasisirūpinti dėl vandens panaudojimo, dėl vandens užteršimo, dėl mm, panaudoto vandens šalinimo, taip pat yra susirūpinę dėl šiltinėme efektą sukeliančių dujų išmetimo, dėl dirvų panaudojimo, dėl chemikalų panaudojimo. Pavyzdžiui, JAV iš tikrųjų um, yra dėl to rimtų problemų. Taigi, IAE mes padarėme analizę ir tikriausiai kiti kalbėtojai pritars dėl štai ko, kad kai jeigu yra užtikrinta, kad pra, pramonėje naudomas geriausios praktikos pavyzdžiai, tai galima sumažinti žalą aplinkai. Na, ne visuomet tai būdavo daroma JAV, Na ir mm, Europoje tikriausiai padėtis bus panaši. Taigi mes turime pasinaudoti gerosios praktikos pavyzdžiais. Na ir matote mėlyna, mėlynas tarpelis. Tai pavyzdžiui, tai yra emisijos, pavyzdžiui, iš jėgainių, žalios tulpelės yra. Uh, gamybos metomisės ir galiausiai dešinėje pusėje e, tarša atsirandanti gaminant skalūnės dujas ir naudojant geriausios praktikos pavyzdžius. Tai reiškia, kad jeigu elgsies atsargiai, tai e, bus gerokai skirtumo aplinkosaugos požiūriu. Dabar norėčiau trumpai pakomentuoti beveik paskutinę skaidruolę, atsiprašau, šiek tiek skubu. CO2 emisijos apskritai dujų gavybos pramonės rytyje daug kas teigia, kad dujos yra tas sprendimas, kuris leis sumažinti CO2 e, išmetimą, tačiau yra tyrimų, kurie rodo, kad tokia prielaida E, klaidinga. Na, na aišku, yra skirtumo tarp įprastinių gamybos metodų ir vadinamo auksinio gamybos scenarių, kurį mes propaguojame. Na, ir, aišku, išaugus gavybai bus didesnė ir paklausa. Taip pat bus mažiau naudojama anglies ir galutinis rezultatas bus toks, kad nebus sutaupyta CO2 E, emisijų išmetimų, bandant propaguoti dujas. Uh, po e, dviejų savaičių mes paviešinsime papildomą e, tyrimo rezultatus ir ten bus pateikta naujausi duomenys liečiantis dujas, dujų išteklius ir tikiuosi, Mm, kad kolegos e, iš Lenkijos galės nurodyti, kad e, jie pradės e, šių, šio iškasnio kūro gavybą Lenkiją. Ačiū. Dėkoju už šią suteiktą informaciją. Na ir iš karto suteiksiu žodį kitiems kalbėtojams. Mes dabar šiame raunde kalbėsime apie pramoninę perspektyvą. Uh, E, komercinį įtikinumumą ir finansinį nepriklausomumą. E, suteiksiu žodį ponui Marekai Karabulai. Jis yra Lenkijos e, naftos ir dujų gavybos ir perdimo įmonės vicepirmininkas. Taigi prašau. Na taip, matau, kad šis salė yra norinčių pasisakyti, jau įtraukiu juos į sąrašą, o dabar žodis ponui Karabulai. Dėkuoju ponios ir ponai už kvietimą. Turėjau e, galybės bendrauti su jumis e, Birželio 27 dieną Lenkijoje, bent dalimi su kai kuriais iš jūsų. Ir dabar labai malonim pristatyti, kaip pas mus veikia dujų, o konkrečiai skalūnų dujų gavybos e, pramonė Lenkijoje. Na, mūsų įmonė yra labai integruota įmonė. Atliekame tyrimus, pardavimą mus. Mes bendradame su Gazprom iš Rusijos, taip pat um, užsimame dujų saugojimu. Mes uh, perdavimais neužsimame, tai yra visiškai kita tinklų kompanija, kuri Lenkijoje valdo aukštos lėgio perdavimo tinklus. Mes uh, paskirstimo srityje dirbame, turime šešias bendrovės ir taip pat pardavimais užsimame. Daugiau nei 6 milijonams šeimų Lenkijoje teikiame dujas. Esame valstybės įmonė, tai yra nacionalinė kaip ir kompanija, daugiau 72 procentai ir priklauso valstybei, kiti, kita dalis ir yra kotiruojama Varšuvos vertiminių popierių biržoje. Na, šiandieną aš papasakosiu apie skalūnų duja, dujų komercinius aspektus, vertinant iš pramonės perspektyvos. Ir pasidalinsiu nuomonėmis ir komentarais. 2010 m. spalio mėnesį vienas kolega kalbėjo apie septynius sėkmės elementus, kalbant apie komercinius skalundųjų aspektus. Taigi kalbėsime ne tiek apie finansinius dalykus, bet ir ne, ne vien tik tai apie pelningumą, tai bus paskutinėje mano kalbos dalyje. Aš pradėsiu nuo aplinkosauginių dalykų. Na ir čia svarbu yra tai, svarbu yra teisingai informuoti visuomenę. Na ir mūsų įmonė būtent tą ir darė. Mes 2010 m. Liepos 18 padarėme pirmąjį hidraulinį siurblį. Atlikome hidraulinį skaldimą. Na, o 11, 11 metų rugsėjo mėnesį mums pavyko vertikal, per vertikalų į grežinį išgauti dujas. Aš vėliau papasakosiu, kaip tai vyko. Dar viena įmonė, kuri aktyviai veikia Lenkijoje Filaks ištekliai, irgi labai naud... sėkminga įmonė, kurie irgi turi horizont... horizontalų į grežinį. Taigi dabar Lenkijoje yra dešimt grėžinių, kuriais yra išgaunam, išgaunamos kalūnų dujos, trys grėžiniai. Trijose grėžiniuose buvo skaldomi skalūnai. Kalbant apie komerc, komercinius aspektus ir patikimą informaciją. Mes pirmiausia teikiame informaciją vietos bendruomenėms ir dalyvaujame įvairiose konferencijose. Taip pat mes kalbame su vietos žmonėmis, apskritimis, ūkininkais, kurie nuomoja arba parduoda savo žemę Lenkijoje ir čia yra paveikslėlių rodančių, kaip mes susitinkame su tai žmonėmis ir aptarėme visus klausimus susijusius su hidrauliniu e, skaldimu. Na ir aišku, turi daug klausimų, mes į tuos klausimus atsakome. Ir kai Birželio 27-ąjį čia buvau atvykęs, tuo metu Marko Voloje rengiau susitikimus ir po to po vienerių, tai įvyko praėjus vieneriems metams po skaldimo veiklos operacijų. Taigi mes parodėme bendruomenėms, kaip viskas vyko, paaiškinome, kad grįšime pas juos į tuos regionus, skirtingus Lenkijos regionus. Nuo rugsėjo 7-9 vėl susitikome su Inkrinicos gyventojais ir jiems parodėme įvairias naudojant priemonės grįžiniams ir skaldimui. Taip pat rugsėjo 27-ąją dar kartą susitikome Libočinoje ir vėl žmonėms parodėme, ką mes darysime per ateinančius mėnesius, kuomet bus, naudo, bus e, atliekami skaldimai horizontaliuosiuose grėžiniuose. Na ir kai buvo užduotas klausimas, ar verta, verta skalūnų dujų gamyba. Uh, atsakymas buvo štai koks. 73 procentai Lenkų pasisakė už skalūninės dujas. Tačiau visuomet kyla klausimas, o ką jeigu gamyba vyks mano teritorijoje? Daugelie valstybių Europoje matyt bus sakoma ne, darykit kur nori, tik ne, ne mano teritorijoje. Tačiau daugiau nei 56 procentai Lenkų pasakė, kad jie neprieštarauja tam, kad dujos būtų išgaunamos jų nuosavybėje esančioje žemėje. Tai mums yra labai padrasinantis veiksnys. Dabar sugrįžtamas prie ekonominio, ekonominio priežasčių. Be abejo, mums reikia technologijų ir reikia gerai jas suprasti. Ir vėlgi, šiuose dviejose srityse mes galime pasakyti tą patį. Mes, tai yra mūsų bendrovė, naudoja geriausią turimą technologiją. Abu du grėžiniai buvo atlikti panaudojant geriausias technologijas. Taigi 2010 metais ir prieš mėnesį Halliburton, Vokietijos bendrovė, atvyko į Lenkiją ir išgrėžė du grėžinius. Nenoriu gilintis į detalės, tačiau aš noriu pasakyti, kad mes naudojame 160, 160 3000 kubinių metrų vandens. Ir viskas buvo padaryta vadovaujantis projektų ir naudojantis geriausią praktiką. Jokių ekologinių sunkumų nekilo. Marko Volo grežinį mes išgrėžėme prižiūrint Lenkijos aplinkosaugos ministrui. E, aplinkos kokios ministerijos norėjo prižiūrėti, ar iš, viskas yra daroma taip, kaip yra numatyta, ar mes laikėmės visų nustatytų reikalavimų ir ar pasiekime užsibriešto tikslo. Ir jų išvada buvo labai paprasta, kad mes visiškai laikėmės įstatymo. O Lenkijoje mes turime 130 įstatymų ir įvairių e, įstatyminių aktų, kuriais yra reglamentuojama yra dujų gavyba. Ir mes laikėmės visų įstatymų ir visų šiuose įstatymuose nustatytų normų. Dar vienas aspektas, kuris mano galva yra labai svarbus, kai kalbame apie skalūninės dujas, tai yra inžinerinės aspektas ir pramonės teikiamos paslaugos. Ir šiame kontekste norėčiau pasidalinti dviem pastabomis. Hidraulinio skaldimo technologija be abejo yra labai sudėtinga technologija, nes naudojamas yra labai aukšto slėgio vanduo. 360 barų slėgis yra naudojamas. Tačiau mes Lenkijoje esame pripratę prie tokių technologijų. Lenkija yra vienintelė Europoje šalis, kuri gamina helį vienintelė šalis Europoje. Taigi mes dirbame su labai mažomis temperatūromis. Ir jeigu mes gebame e, tai daryti, tai reiškia, kad mes gebame ir tinkamai pritaikyti hidraulinio skaldimo technologiją. Daugiau nei 30 metų mes e, taikėme žiemos temperatūros technologijas. Aš nesaky, nesakysiu, kam yra naudojamos rachelio dujos. Galiu tik tai pasakyti, kad pasaulyje tik septynios šalis gali pasigirti įvaldžiusios šią technologiją ir Lenkija yra viena iš šių šalių. Taigi, mes žengėme pirmąjį žingsnį, mes sukūrėme konsorciumą, bendradarbiaudami su Krakovo universitetu su Varšuvos techninė akademija ir su Krokovos aukščiausių technologijų mokykla. Kodėl? Todėl, kad mes norime toliau plėtoti šią technologiją, mes norime pasimokyti, mes norime tobulinti savo žinias. Ir netrukus mes dalyvausime programoje, kurioje taip pat dalyvaus ir kitos Europos šalis. Ir ši mokslinio tyrimų programa bus įgyvendinama padedant Europos Sąjungai. Mes puikiai žinome, kad šiuo metu Europoje mes neturime pakankamai grėžimo platformų, bet viena Kanados bendrovė jau pasakė, kad ji yra susidomėjusi pradėti gaminti grėžimo platformas Lenkijoje. Dar vienas svarbus klausimas susijęs su ekonominiu tokių projektų gyvybingumu. Uh, ją, bet tai yra labai svarbus klausimas. Ir tam reikia paminėti kai kurios skaičius. Jau buvo paminėta, kad skalūninės dujos buvo atrastos e, JAV ir jūs galite pažvelgti į e, šią skaidrę ir jūs matote, kiek kainuoja, e, kiek kainuoja išgauti šias dujas. Ir JAV išgauna 500 milijonų kubinių metrų dujų. Ir iš pradžių JAV pasakė, kad jiems yra uh, tuometinė uh, gav, uh, dujų gavybos kaina buvo jiems nepriimtina. Ir jie pradėjo plėtoti technologijas. Ir uh, dabar kaina sumažėjo per pus. Ir uh, dabar uh, kaina yra 6 doleriai per milijoną BTU. Japonija. Japonijoje taip pat mes matome, kad kaina sumažėjo, bet taip įvyko dėl 2008-2009 metų krizės. Be abejo, reikėtų dar palaukti ir pažiūrėti, kas įvyks po Fukushimos incidento. Bet pažvelkite į Gazpromo uh, grafiką. Kai kalbame apie ekonominį gyvybingumą, turime kalbėti apie, apie konkrečius skaičius. Pažiūrėkite čia, vertikalioji linija yra kovo 11 diena. Ir jūs matote, kad kai, kai e, kaina buvo 10 dolerių per uh, vieną MBTU, Po to kaina padidėjo po žemės drebėjimo. Tik porą dienų, praeis porą dienų po žemės drebėjimo. Po to ši kaina turėjo nukristi. Aš jums parodysiu po minutės e, netrukus, kad ji iš tikrųjų nesumažėjo. Ir jūs matote, kaip keičiasi kainos ir kaip jos gali keistis iki 2014 metų. Ir pasinaudojant ICE sistemą, jūs galite prognozuoti uh, šias kainas iki 2014 metų. Dėja, vėliau negalime daryti jokių prognozių. Ir akivaizdu, kad kaina e, bus 12 dolerių per MBTU, o Britanijoje ši kaina bus 10 dolerių MBTU. o JAV ši kaina yra per pus mažesnė - 6 doleriai per MBTU. Ir tai verčia mus rimtai susimastyti, kadangi anksčiau mes nematėme tokių kainų sviravimų. Bituminių dujų kaina, kainų dinamika yra visiškai kitokia. Dabar norėčiau sugrįžti prie Japonijos. Kovo mėnesį, vasario mėnesį kainos e, e, Britanijos rinkoje ir JAF e, rinkoje, atsiprašau, Japonijos rinkoje buvo 10 eurų. Mitsubishi korporacija pateikė šios skaičius, jie puikiai žino, apie ką kalba. Ir rugsėjo 21 dieną, anot jų prognozių, kaina sudaro 16 dolerių už MBTU. O kokia yra šiandien kaina? 17,5 dolerio už MBTU. Taigi per šešis mėnesius situacija iš esmės pasikeitė. Taigi kila klausimas, ar mes galime leisti savo tokias kainas, ar galime savo leisti tiek mokėti. Japonija taip gali tai daryti, nes jie yra turtinga šalis, tačiau uh, Lenkija to negali savo leisti. Todėl mes turime tobulinti savo technologijas. A, kainos be abejo yra labai geras dalykas, apie tai jas galime ilgai kalbėti, tačiau o, kaina neturi prasmės be paklausos. Mes žinome, kad dujų paklausa didės, nes didėja apskritai energetinių išteklių paklausa. Skalūninės dujos be abejo nebus vienintelis mūsų, vienintelis dalykas, kurį galėsime pasiūlyti energetikos rinkai. Tačiau tai gali būti viena iš alternatyvų Ir aš kalbu vieną apie Lenkiją. Mes matėme uh, skaičius apie tai, kiek skalūnių dujų išteklių turime Lenkijoje, žinome, kiek jų turime uh, Prancūzijoje. Ir Junktinė karalystė visai neseniai pasakė, kad, kad ji taip pat turi nemažai skalūnių dujų. Taigi reikėtų įsigilinti šį klausimą, reikėtų įsigilinti į atliktas analizės. Ševronas, pas, e, pasiremdamas Makenzio analizę, rodo mums kiek kainuos išgauti skalūninės dujas Lenkijoje. Galbūt kaina bus 8 doleriai. Ir, ir galbūt mes galėsime išgauti 40 milijardų kubinių metrų, o visa Rusija galės išgauti 240 milijardų kubinių metrų. Mes nenorime konkuruoti nei su Rusija, nei su Saulės energija, nei su e, vėjo energija. Ne. Mes manome, kad mes rasime savo nišą politiką. Nemažiaus svarbus klausimas. Ką aš galiu pasakyti šio klausimu, nes e, man, baigės man skirtas laikas. Mes Lenkijoje pradėjome e, kampaniją. Pradėjome ją praeitą uh, praeitą trečiadienį ir jau surinkome 16 tūkstančių parašų žmonių, kurie prašo, kad nebūtų stabdoma skalūnių dujų gavyba Lenkijoje. Ir finansiniai e, dalykai. Fortvov e, ataskaita ir joje kalbama apie Barnet Shell. 9 e, trilijonai kubinių metrų, daugybė e, darbo vietų, kalbu labai greitai, nes baigėsi man skirtas laikas. Taigi finansinės pasiekmes. Labai labai svarbus dalykas. Jei pažvelgsime į 2013 metus ir me, mes Europoje turėsime importuoti 200 80 milijardų kubinių metrų dujų. Ir jei mokėsime už tai 10 dolerių, tuomet daugybė lėšų ištekės ir pabėgs iš Europos Sąjungos. Kiekvieną dieną mes išsiunčiame iš savo šalies 3,5 milijardo eurų. Taigi aš esu įsitikinęs, kad skalūnės dujos bus naudingos Europai. Be abejo, mes stengsime gerinti turimas technologijas. Ir mes stengsimės prisidėti ir prie geresnio energetinio saugumo bei kurti naujas darbo vietas. Taigi aš galiu pasakyti tik tai vieną dalyką. Suteikime savo galimybę pasiekti visus šios tikslus. Dėkoju. Dėkoju. Ir iš karto suteiksiu žodį kitam kalbėtinui, ponui Von, Jungtinės karalystės Squadril Resources mm, vadovai. Ir prašyčiau tikrai apsiriboti, pasisakant, nes paskutiniai kalbėti kitaip negu žodį, prašau. Hey, I'm Eric Vaughn. I'm the Chief Operations Officer of Quadrilla Resources. Uh, so I'll just tell a little bit about who, who Quadrilla is. As, as people see. Labai diena, aš esu vyriausiasis e, vykdantysis e, pareigūnas e, ir dirbu Quadrilla Resources bendrovėje. Quadrilla Resources yra Junktinės karalystės bendrovė, mes dirbame Junktinė karalystė, mūsų biuras buvo sukurta 2007 metais, mes kol kas turime du grežinius ir šiuo metu grežime trečiąjį grežinį. Ir mes e, turime licenciją. Ir mes e, galime ne tik gręžti gręžinius, bet ir testuoti įrangą. jie buvo minėti, mes e, stebime, kas vyksta technologijų plėtros srityje. Juk kai kas minėjo, kad mes neturime technologijų, e, kai kas sako, kad Šiaurės Amerikoje gyvenim, gyventojų tankis yra kitoks, kai kas teigia, kad hidraulinis skaldimas yra naujoji technologija ir kalbama apie jos e, poveikį aplinkai. Ir dar yra viena problema, nes žmonės nepasitikė šiomis technologijomis. Ir Kartais gali būti taip, kad e, e, olienų klodose nėra pakankamai dujų tai tam, kad būtų verta iš tikrųjų gręžti gręžinį. Taigi, įrangos stoka. Mes e, kuriame ir gaminame visą savo įrangą patys, kuri iš mūsų kai kas buvo pagaminta Europoje, kai kas Kanadoje ir gavybos etape, turėdami savo įrangą, mes esame visiškai nepriklausomi ir galime dirbti labai e, mažomis sąnaudomis ir organizuoti savo darbą taip, kaip mums patinka. E, esame įsitikinę, kad Lenkija, Junktinė karalystė, Niderlandai, visos šios šalės turi skalnių dujų telkinių ir nebejoju, kad kai jie bus nuspręsta juo, iš jų išgauti na, uh, skolonės dujas, tuomet galima bus labai greitai surasti ir tam tinkamą įrangą. Jei jūs dar nesate matę, kaip atrodo platformos, štai čia jūs šioje galite pamatyti šioje skaidrėje, jos aukštis yra 30 metrų. Čia yra dar viena uh, nuotrauką. Jūs galite pastebėti vandens talpas. Mes, grėždami grežinės Europoje, neturime atvirų grėžinių. Viskas yra uždengta ir šeši yra ta, pumpavimo ta, siurbliai. Yra dar vienas svarbus dalykas, tai yra gyventojų tankis. Be abejo, tai jis yra didesnis Europoje nei Šiaurės Amerikoje. Naujausios technologijos leidžia mums e, organizuoti savo darbą taip, kad grėžiniai e, sutelkti yra vienoje vietoje. Platformos nėra aukštos, e, jos neviršė 30 metrų. Ir mūsų platformos, ir kitos platformos yra ap, apšviestos taip, kad jos netrikdytų vietos gyventojų. Ir mes galime netgi dar mažiau sumažinti jų apšvietimą. Čia matote dar mūsų vieną platformą Junktinėje karalystėje ir jūs matote, kad e, gyventojų aplinkui nėra labai daug. Jūs e, šią nuotrauką matote nulatos, ko gero. Ir e, kai kas sako, kad štai, štai kaip atrodys Europa, jei mes plėtosime šios technologijas, tačiau tai, tai yra labai toli nuo tiesos. Net jeigu mes ir galėtume gręžti štai tokiu būdu, tai būtų tikrai ne, labai neekonomiška. Tam, kad būtų uh, uh sukurta, uh, sukurtas vienas grėžinys ir jam reikia manšvaštrų, reikia išleisti nuo 4 iki 500 tūkstančių eurų. Taigi mes nenorėsime jų statyti ten, kur nėra pakankamai e, dujų. Dar šioje skaidrėje jūs matote e, upę, o šalia raidės E. Yra yra uh, grėžinių uh, centrai, yra grėžinių zonos. Dar vienas dalykas, apie kurį dažnai yra kalbama, uh, yra tai, kad skaldimas dažnai yra suvokiamas kaip nauja ir visiškai neišbandyta technologija. Iš tikrųjų, ši technologija taikoma jau 60 metų ir daugiau nei vienas milijonų grėžinių JAV buvo išgręžta būtent tokiu būtų. Be to, ši technologija yra taikoma uh, rentabiliai Junktinėje karalystėje uh, nuo 90-mečio vidurio. Ir žmonės sako, kad e, tuomet ši technologija buvo visiškai kitokia, Ir šiandien daug kas pasikeitė. Na, iš tikrųjų tai nėra tiesa, nes e, buvo atlikta nemažai studijų dėl hidralinio uh, e, skaldimo. Junktinės karalystės aplinkosaugos agentūra ir gruntinio vandens apsaugos e, taryba bei uh, naftos ir dujų uh, agentūra taip pat išnagrinėjo visas tas technologijos, nerado su jomis jokių problemų. Štai čia jūs matote grežinį, kuriame man pirmą kartą teko, e, teko matyti, jis iš esmės yra e, toks panašus į tą. Mes kitaip dabar dirbame, tai buvo vertikalusis gražinys ir tai buvo mano pirmasis didelis projektas Junktinėje karalystėje. Jis, e, Ir apačioje jūs matote dar vieną projektą, kuriame aš dalyvavau 92 metais. Toliau poveikis aplinkai. Europoje kai kas yra daroma kitaip nei Šiaurės Amerikoje ir daug rūpinamasi yra e, dirbožymio apsauga, daug kas yra daroma tam, kad e, cheminės medžiagos nepatektų į gruntinį vandenį. Uh, Aš noriu pasakyti, kad visos grėžinių zonos yra visiškai izoliuotos nuo, nuo dirbožymio ar gruntinio vandens. Ir todėl tai, bet kokia tarša yra neįmanoma. Junktinėje karalystėje mes taip pat stebime grėži, grėžinių zoną. Mums labai svarbu yra apsaugoti tiek dirbožymį, tiek gruntinį vandenį. Ir e, tam reikia ne kitų technologijų, o reikia tiesiog gerai viską suprojektuoti. Taigi mes e, naudojame ir taikome geriausią praktiką. Mes e, turime trijų lygių apsaugą. Tai Mes turime e, e, trijų lygių e, apsaugą tam, kad į aplinką nepatektų jokie angliavandeniliai. Aplinkosauga be abejo yra dalykas, kuris rūpi žmonėms ir svarbu yra, kad žmonės suprastų, kaip mes dirbame, ši technologija nauja žmonėms. Uh, Ir mes esame visiškai atviri, mes tinklalapyje nurodome, kokius cheminius, kokias cheminės medžiagas naudojame, kokius cheminius e, priedus naudojame tiek skaldimo, tiek grėžimo metu. Aplinkosaugos e, agentūra, ypač Junktinėje karalystėje, e, viską labai griežtai stebi, bet to mes atvirai bendraujame ir su vietos bendruomenė. Jau esame surengę šimtus ekskursijų į mūsų grežinius ir vietos ūkininkai ir kai kurie aplinkosaugininkai ir aplinkosaugos organizacijos, kurios yra susirūpinusios dėl šios technologijos naudojimo, reguliariai pas mus lankosi. Ir mes su manumu viską joms parodome. Dabar čia jūs galite pamatyti, kiek e, vandens yra naudojama e, išgaunant skolinės dujas ir pamatysite, kad e, mes naudojame mažiau dujų nei anglį deginanti elektrinė ar brandolinė elektrinė. Ir mesgi nenaudojame mažiau vandens nei, pavyzdžiui, golfo laukai. ir e, daugybė kitų pramoninių subje, e, objektų naudoja vandenį nuolatos, kaip, pavyzdžiui, elektrinės, o mes panaudojame vandenį tik tai vieną kartą. Ir mes nenorime mokėti už vandens valymą ir todėl mes e, nuolatos pakartotinai naudojame vandenį. Yra dar vienas dalykas, kurį darome mes ir e, kurį daro kitos bendrovės. Mes turime taip pat ir e, filtravimo sistemą, kaip tik tai mes randame dujas vandenį, mes iš karto jas ištraukėme iš vandens ir stengiamės nulatos tobulinti šią technologiją, taip užtikrindami, kad dujos visi, visiškai nepatenka į aplinką. Mes nenorime, kad dujos nutekėtų į aplinką, mes nenorime išleisti e, dujų, mes norime sukaupti dujų tiek, kiek įmanoma, nes norime jas parduoti. Dar keli dalykai iš mūsų e, tinklapio. Šis matote, kokias cheminės, cheminės medžiagas mes naudojame, kokiais kiekiais. Uh, Ir kairėje jūs matote taip pat diagramą ir dešinėje kompiuteris, su kuriuo dirba mūsų stebėtojai. O čia yra separatorius ir keli rezervuarai, o dešinėje jūs matote, kaip vyko statybos. Labai svarbu yra sukurti, tas, pastatyti membraną, apsauginę de, uh, membraną. Ir viskas, kas, uh, uh, visas vanduo, kuris, pažiūrėjau, patenka į grežinio zoną, yra kaupiamas ir gali būti panaudotas gavybos tikslais. Ir dar vienas dalykas, apie kurį dažnai yra kalbama, tai, tai yra tai, kad skalūnių dujų ištekliai nėra pakankamai gausus. Mes ką tik atlikome prognozes Bowland Basin teritorijoje ir nustatėme, kad ten yra 200 TCF. Tiek dujų išteklių yra uolienoje, bet kiek realiai mes galėsime išgauti dar nėra žinoma. Taigi mes turėsime išgręžti bandomąjį gręžinį tam, kad patikrintume, kiek e, tų dujų galime realiai išgauti. Mes e, taip pat atliekame įvairiausias analizės tam, kad gerai suvoktume, apie kokį dujų baseiną, e, telkinį kalbame. Ir čia jūs matote dar vieną telkinį Junktinė karalystė, jo bendra teritorija sudaro 1200 kvadratinių kilometrų. Mes turime vieną bendrovę, Regeneris, kurie atliko nepriklausomą mūsų projektų Junktinė karalystė tyrimą. Ir buvo planuojama sukurti 40 grįžimo zonų per devynerius metus ir mes sukurtume daugiau nei 5000 darbo vietų. Ši programa galėtų būti gyvenime 2021 metų ir aktyviausias laikotarpis būtų nuo 2016 iki 2019 metų. Mes neprašome jokių subsidijų, o beje, mokėsime mokesčius vyriausybei. Taigi mes žinome, kad mes turime dujų, mes žinome, kad mes galime išgauti jas grėždami grėžinius, mes žinome, kad hidraulinio skaldimo technologija e, yra tinkama. Ir čia jūs matote fakelą iš pirmojo grėžinio išgręžto Junktinėje karalystėje. Ir mes e, žinome, kad mes galėsime šias dujas išgauti. Uh, Bet be abejo, dar reikėtų tobulinti šią technologiją tam, kad būtų sukurti geresnį vaizdą ir supratimą apie tai, kiek tų dujų mes galime realiai išgauti ir panaudoti. Dėkoju. Dėkoju kalbėtėms. Ir dabar turime šiek tiek e, persiorintuoti, pakeisti sudėtį, ateis kiti trys kalbėtojai, nes čia priekį vietų šiek tiek nedaug.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 Okay. Yeah. Darf nochmal. Kągi, dabar tikrai paprašysiu laikytis skirto kalbėjimo laiko, nes kitaip nebeliks laiko klausimams ekspertams. Aš šiandien noriu elgtis kaip nors piktybiškai, tai visą buvome sudarinę jau prieš tai ir prašyčiau laikytis to kalbėjimo laiko. Kągi dabar E, turime kitus tris prelegentus, bus kalbama apie e, būsimas technologijas, vystimais ir potencialą. Esame pakvietę tris atstovus, kurie užima skirtingas pozicijas. Pirmiausia, pasisakys ponas Robertas Hovartas, jis yra e, New Yorko Kornelio universiteto profesorius. Prašau. Dėkoju už šią galimybę kreiptis į jūsų komitetą. Tikrai nepaprastai malonu man buvo atvykti čia iš jungtinių, iš JAV. Ir kaip mokslininkas aš bandysiu apžvelgti e, naujausias tendencijas ir, aišku, daugiausia dėmesio skirsime aplinkosauginiams aspektams, nužvelgsime apskritai mūsų darbą dirbant ties šiltame efektą sukeliančių dujų išmetimu. Uh, Taigi, galbūt čia paprieštarosiu prieš mane padarytai prezentacijai, tačiau mano manimu, mes tiesiog daugiausia žiūrime tai, kas daroma JAV. Ir tiesą sakant, skalundų gavyba yra labai nauja technologija. Čia reikia e, labai e, Mm, plataus masto horizontalaus e, grėžimo, taip pat panaudojamas e, sudėtingas hidraulinis uolienų skaldimas. Taigi, e, JAV tai yra gamina, gaminama įprastinės gamtinės dujas, tačiau vis dėlto dabar JAV grežinį naudojama 20 milijonų vanden, litrų vandens, nu, o tai iš tikrųjų daug vandens. O tradicinė dujų gavyboje mm, paprastai būdavo su, vidutiniškai suvartojama daugiausia 300 tūkstančių litrų vandens. Taigi reikia daug daugiau e, vandens, daugiau išplaunama e, medžiagų į paviršių, mm, kurios atsiranda suskaldimo metu, kadangi šis, e, šis, e, šis procesas buvo sukurtas ir švystytas Teksase maždaug prieš 15 metų. Na ir dabar jį naudama ir kitur jav, tai yra nauja technologija ir jį ypatingai buvo išvystyta per uh, pastarosius 3, 4, 5 metus. Daugiausia jį yra taikoma jav, Tai yra naujas dalykas mokslo visuomenė, taigi dar nėra gerų mokslo tyrimų, kokių pasiekmių turi šios technologijos aplinkai. Dabar tik pradame atlikti tokius tyrimus. Na, per pastarasius 6-8 mėnesius subėjau atrado mokslinį publikacijų skirtų šiam klausimui. Taigi dabar trumpai viską apžvelgsiu. E, didelė problema um, oro tarša vietoje dėl um, naudojimų technologijų, dėl ozono. Dėl, taigi yra žalos ir sveikatai, taip pat yra užteršiamas paviršinis ir gruntinis vanduo. Tai yra didžiausia kol kas mūsų nusatyta problema problema. Taigi atsitik, kyla klausimas, kaip, kas, ką daryti su tuo panaudotu vandeniu. Na ir šiuo metu e, pagal tie vieši pareiškimai, tiesą sakant, nėra patikimi, nepatikimi duomenys. Ditarima, kad sakoma, kad 100 procentų išvalomas naudo, tačiau tik 2,6 tai procento vandens yra dar sėkiai panaudojama ir išvaloma. Iš Na, o nežinome, kur, kur nuteka 40 procentų. Ir, pavyzdžiui, Pensilvenija netgi buvo mm, paduota į teismą vien, vienas. Vienas operatorius buvo padatas teisme, nes buvo daug problemų. Ir tiesą sakant, uh, Mm, nemačiau, kad pramonė dėtų daug pastangų perdirbti tą vandenį, pakartotai panaudoti. Kitas dalykas tai yra gruntinio vandens užteršimas metanu ir kitomis dujomis. Tu dabar konkrečiau apie tai. Na, jeigu kas nors matėte atitinkamą filtrą skirtą šiam vandens, fil, šiai temai, tai labiausiai žmonės išgazino tas vaizdas, kai užsidega iš grenų bėgantis vanduo. Na, iš tikrųjų, uh, matome, koks atsiranda e, poveikis, jeigu geriamame vandenyje atsiranda metano dujų. Na, ir žmonės iš tikrųjų sako, kad yra problemų. Na, ir yra mokslinė publikacija, e, mokslinės mokslo akademijos paviešinimas, juk E, universiteto mokslininkai gegužės mėnesį paviešino tyrimo rezultatus, jie rinko privačių, privačiai naudomo vandens mėginius e, skirtingų atstumų nuo grėžinių Ir jeigu esi gyveni kilometrą nuo grežinio, gali būti, kad metano bus tavo geriamą vandenį, bus labai daug ir cheminė um, analizė rodo, kad tai yra natūralus priedai. Tačiau jeigu gyveni arčiau nei kilometras iki grežinio, kaip pavyzdžiui, Pensilvanijoje, New York'e, uh, tokiu šalia tokių grežinių, tai 75 procentai yra tikimybė, kad bus didesnis metano koncentracija vandenyje ir taip atsitinka dėl pramoninės veiklos. Taigi mokslo tyrimai rodo, kad galbūt nėra sensitingai didelis metano kiekis geriamame vandenyje, bet vis dėlto tai yra šalutinis tų technologijų poveikis. Na, čia um, matote pramonės parengtą prezentaciją ir čia parodyta, kad yra mechanizmas, kuris surenka metaną ir neleidžia jam patekti į grundinį vandenį. Diuko tyrimas rodo, kad nesvarbu, e, kokiu, kaip atrodo konkrečiai ta, tas teršimas, tarša yra. Na dabar pasižiūrėkime, kokia yra šiltame efektų sukeliančių dujų tarša. Na, prieš porą metų mes nutarėme atlikti visą um, skalūnų dujų gavybos viso proceso taršos analizę. Uh, E, šis tyrimas buvo paviešintas šių metų balandžio mėnesį ir tai yra apibendrinti tyrimo rezultatai. Tai yra er, ištrauka iš straipsnio, kuris buvo paviešintas prieš tris savaitės žurnale Nature. Taigi, kaip žiūrime, koks vairo kūro rūšių yra gyvama ciklas ir, mm, pavyzdžiui, matome įprastinės dujas, E, taip pat e, dizelinio kūro dujų gauti iš įvairūs e, lygio taršos koficijantas. Na ir iš tikrųjų gamtinės dujos ir skalunės dujos iš tikrųjų yra mažiausiai taršas du požiūriu. Vis dėlto mes įvertiname metaną ir gamtinėse dujose yra daug metano. Metanas sukelia didelį šiltame efektą, yra didelis šiltame efekto um, <clears throat> pri, pri, rodiklis. Na ir matote tą rožinę spalvą, tai yra metano poveikis um, visų šio kūro rušių poveikio į klimato kaitai. Na ir e, padaryta 20 metų perspektyvos vertimas, vertinant šių kūrų taršą. Ir matote, kad net jeigu mūsų vertinimai e, tai yra vertinant skalūnų dujų poveikį klimato kaitai ir šiltame efektai yra gan optimistiški, vis dėlto čia šios skalūnės dujos yra taršesnės negu įprasnės dujos ir netgi negu nafta. Na ir mūsų vertinimai, aišku, yra kritiškesni negu pramonės, o, o iš tikrųjų tas koeficientas bus kažkoks tai mm, kažkur viduryje. Kaip ten bebūtų, mes pasitelkėme e, šio tyrimo metu geriausią turimą informaciją. Na, o dabar pažiūrėsime į laiko perspektyvą. Na, ir čia matote. E, e, skirtumus, kurie atsispindi tyrimę, kuris buvo parengtas balandžio mėnesį. Taigi pažiūrėsime 20 metų perspektyvą ir pasižiūrėsime, e, kiek bus metano išmetimas, koks bus metano išmetimas, koks bus, kokia bus tarša. Ir po to yra kita perspektyva 100 metų. Tiesą sakant, metanas per nelik nelgai neišlieka atmosferoje, vidurki vidutiniškai išlieka apie 10 metų, kai CO2 tuo tarpu išlieka šimtą metų. Taigi trumpalaikėje perspektyvoje e, petanas sukelia daug problemų klimato kaitos požiūrio, ilgalaikėje perspektyvoje sukelia daug mažesnės mm, e, problemas. Taigi nepasakyčiau, kad šios kolonės dujos šiuo požiūriu yra geresnis ar prastesnis kūras lyginant su kitomis kūro rūšimis. Taigi svarbu atsižvelgti ir šio, šių dujų potencialą ar poveikį klimato kaitai. Mokslininkai yra labai susirūpinę, e, žvelgiant į tokią gan trumpą perspektyvą, 30-50 metų e, perspektyvą. Ir mums ir, ir gali būti, kad iš tikrųjų e, lab, gerokai pasikeis klimatas, tai turės žalingo poveikio žemės ūkio visuomeniai ir tiesą sakant pasikeitus klimatui nebus galima sugražinti jo į per ankstesnį lygį. Taigi pasikeis cirkuliacija vandenynuose, tai jau dabar pastebime ir tai, aišku, atsiliepia ir vandenynų CO2 profiliui, o taip pat atšyla ir arktiniai rezultatai ir regionai ir todėl išmetama ten, į atmosferą ten sukauptas metanas, tai taip pat atsiliepia klimato kaitai. Taigi mes turime atsižvelgti ne vien tik tais į paties kūro ilgalaikį poveikį klimatui, bet ir trumpalaikį poveikį. Taigi, sakyčiau, šiaip šiuo trumpalaikiu požiūriu Tai yra tikrai labai prasta kūro rušis. Mūsų tyrimas paviešintas balandžio mėnesį. Tai yra pilnas toks labai išsamus e, tyrimas šioje srityje. Na, nuo tada, kai buvo paviešintas mūsų tyrimas, buvo paviešinta keletas kitų tyrimų, mes išklausėme naują mm, tyrimą susijusiu su ETS. Na ir atkreipsiu dėmesį keletą šių tyrimų. Pavyzdžiui, Davido Hughes atliktas tyrimas, jis dirbo mm, viename Kanados institute jis laikosi panašios nuomonės kaip ir mūsiškė. Taigi, taip labai panašu į Vokietijos banko klimato kaitos tyrimą ir visai neseniai paviešinti dar e, kiti tyrimai. Taigi, aš manau, svarbu atžvelgti jų vertinimus. Taigi, e, Tiesiog pasižiūrėkime į tas detalės, nes detalės yra svarbios, taigi nušviesiu skirtingus tyrimo rezultat, tyrimų rezultatus ir išvadas. Taip pat paaiškinsiu, ką buvo stelta tų tyrimų metu. Pirmiausia, pasirinktas periodas. Mes pasirinkome trumpesnį ir ilgesnį periodą ir trump, atlikome trumpalaikį ir ilgalaikį perspektyvą. Taigi, pavyzdžiui, tai buvo padaryta ir huge dokumente, kitų tyrimų metu buvo tarsi nepakankamai vertintas metano poveikis. Taip pat buvo įvertinta, kiek bus išmestas CO2 ir kaip tai atsilieps šiltnamio efektui. Uh, Na, pavyzdžiui, mes mm, pasirinkome 33 metų ir 105 metų perspektyvas, tai tai remiasi e, Science e, 2009 <clears throat> metais paviešintais rezultatais. Na, na kiti tyrimai. E, pasirinkė kitus e, rodiklius 25 rodiklis, tai pasirinkta šimtų metų e, analizė. Na, naujas IPC vertinimas atspindės, aišku, aukštesnius skaičius, kai jis bus paviešintas. Uh, Tai buvo pasižiūrėta į šilumos elektros gamybą, paprast, jeigu yra naudo, paprastai šilumos ir e, elektros gamybai pasaulyje yra naudojamas e, dujos. Na, pas mus buvo vertinta ir šilumos ir energijos gamybai, kitas tyrimo metu buvo vertinta tik, tik tai energijos gamyba, taip pat mes pasižiūrėjome, kokios bus metano emisijos. Na, tiesiog buvo pas Na ir JAV, ir naujausias tyrimas atliktas JAV aplinkosaugos agentūros. Na, na ir tiesiog tyrimą palai, pasirinko skirtingus skaičius. Jeigu pasižiūrėsime, kiek yra CO2 anglės vertės, tai tiesą sakant, tie e, kiti tyrimai pasirinko senas duomenės. Taigi mėlyni tyrimai, mėlynas spalvaroda, kad skalūnės dujas yra prastesnė kūro rušis klimato kaitos požiūrė negu mm, anglie, anglis. Čia tiesiog pasirinkti ilgą, skirtingą laiko perspektyvą, o raudoni tyrimai rodė, kad anglis yra prastesnis kūros negu skalūnų dujas. Taigi dabar mm, manau, kad E ATN e prista, EIA pristatymas buvo iš tikrųjų geras ir taip pat atlikti tyrimai rodo, kad, kad ankstesni vertimai buvo pernelyg aukšti, taigi mes bandome dar sėki viską vertinti. Taigi padarysiu išvadas dabar skalūnų dujos yra naujas eksperimentas, bandome viską padaryti geriau, tačiau aplinkos sauginė rizika yra, ji gal nėra dar visiškai aiškiai suprasta. Šitam efektą sukeliančių dujų kiekis irgi yra didesnis nei iš kito iškastinio turo, ekuro, nepriklausomai nuo to, koks, kokia būtų pasirinkta kita rušis. Na, o ištekliai galėtų būti mažesni negu kad yra manoma dabar, taigi reiktų matyti labai atsargiai analizuoti šią galimybę ir dėkoju dar už galimybę šiandien pasakyti. Ačiū. Next is Mr. Piste, profesor. Toliau ponas Pisti, jis Montpellier universiteto hidrogeologijos profesorius, prašau. Mesdames, messieurs, bonjour. Donc, effectivement. Ponas ir poniai, laba diena. Uh, Aš esu hidro, hidrologijos profesorius ir dabar savo pasisakymę kalbėsiu apie svarbiausius iššūkius, kalbant apie dujų gavybą. Tai padarysiu nuorodas į tai, ką sakė jau anksčiau pasisakę kalbėtojai. Mano vertinimu, čia egzistuoja trys iššūkiai, trys problemos. Pirmiausia, viena yra susijusi su tuo, ką kalbėjo ir kiti kalbėtojai, dėl to, kiek yra mm, tų išteklių. Kitas dalykas yra gavybos kokybė. Čia išskisiu dar dvi problemas. Tiesioginė tarša ir netiesioginė tarša. Ir pabandysiu paaiškinti, ką turiu omenyje. Pirmiausia, kalbant apie reikiamus kiekius. Apie kiekius buvo kalbama. 10 tūkstančių kubinių metrų kiekviename grėžinyje pirmiausia reikia surasti paviršinio vandens ir gruntinio vandens. Kalbant apie paviršinį vandenį, jo pakanka, tačiau problema yra transportuoti į grežinius ar vamšiais ar sunkvežimiais, taigi tai yra nemenkas iššūkis ir tokia upė kaip Reinas, pavyzdžiui, tokie, tokiame kaip regione kaip Ronas, tai būtų apie 1800 kubinių metrų per sekundę. Kalbant apie gruntinį vandenį, čia yra vietiniai ištekliai ir transporto kaštai e, susiję aišku ir su infrastruktūra. Ir čia yra dvi galimos galimybės. Arba panaudoti e, vandeningai sluoksnį. Tie vandeningai sluoksniai jau yra, tarkim, eksploatuojami, naudojami ir naudojami kitais tikslais, pavyzdžiui, drėkinimui arba kaip geriamasis vanduo. Taip pat e, galima ieškoti ir giliau vandens, gilesniuose vandeningose sluoksniuose, kurie nėra e, eksploatuojami tokiu būdu visų problemų galbūt ir neišspręsime, nes neeksploatuojami vandeningiai sluoksniai dažniausiai yra susijęs su eksploatuojamais vandeningaisiais sluoksniais. Taigi čia yra tas hidraulinis ryšys tarp tų dviejų sluoksnių. Ir čia gali irgi kilti atitinkamų problemų. Taigi galiausiai mano išvados yra štai, kos, štai kokios. Ieškant sprendimų, kaip būtų galima gauti tuos reikiamus kiekius, čia matyti ne, nebus paprasta tą problemą išspręsti. Dėl tiesioginės taršos, tiesioginės vandens taršos. Pirmiausia, paviršiniai sluoksniai yra užteršami, užteršiami, taip pat infiltruojasi tarša ir į gilesnius sluoksnius, po gruntinį vandenį. Na ir ši tarša gali atsitikti dėl nelaimingų atsitikimų, išgaunant e, vandenį ir yra tam tikrų techninių sprendimų, kaip būtų galima išvengti tokių nesklandumų. Ir išvengti. Taip pat yra tarša susijusi su skyšių naudojimu platformose. Čia vėlgi įmanoma surasti sprendimų e, pritaikyti tas nepralaidžias membranas visose platformose, vis, per visą platformos paviršių. Taip pat yra gili tarša. Pavyzdžiui, dėl, dėl tam tikrų defektų, klaidų. Ir jūs matėte paveikslėlį kaip iš grežinio į vandeningo įsloksnį gali patekti tarša. Taip pat hidraulinis skaldimas nėra, jeigu jis, pažiūrėjau, nėra tinkamai kontroliuojamas, tuomet dėl to skaldimo gali sujudėti atitinkami žemės sluoksniai, netgi paviršutiniai sluoksniai. Dar viena problema susijusi su netinkamai kontroliuojamu skaldimu yra tai, kad yra aktyvizuojamas e, tam tikrų sluoksnių. E, atsiranda tam tikrose sluoksniuose įplišimų, trūkių. Dar viena problema e, apleisti, pavyzdžiui, grėžiniai. Jie vėlgi turi sąlytį su vandeningaisiais sluoksniais ir geriamuoju vandeniu. Uh, Na ir mano išvados būtų štai kokios. Yra techninių sprendimų, kurių pagalba būtų galima sumažinti riziką, tačiau šie sprendimai sunkiai įgyvendinami laikantis geologinių sąlygų. Dar viena problema, kuri mažiau yra keliama, yra paskelbta publikacijų kuriuose yra traktuojama ši problema, tai yra tai, ką aš vadinu netiesioginė tarša. Tai kalba gali eiti apie paviršių arba gilesnius sluoksnius. Kas gali atsitikti paviršiuje? Na, faktiškai tas sluoksnis, galūnų sluoksnis yra ypatingos sudėties, yra daug mineralų, tam tikrų medžiagų ir tos organinės medžiagos gali suaktyvinti tam tikras cheminės medžiagas, radioaktyves medžiagas arba met metalo darinius, šviną ir kitas uraną ir kitas mm, aktyves medžiagas. Pavyzdžiui, Prancūzijos pietuose viename skalūnų sluoksnyje ten buvo surasta urano. Taigi ta, tos medžiagos gali patekti į paviršių ir tie elementai iš tiesų yra nuodingi. Jie nebuvo ten injektuoti, nebuvo kažkaip į, į, įvesti į, tą, į tos skalūnų sluoksnį. Tiesiog jie natūraliai ten buvo. Taigi, kuomet yra grėžiami tie skalūnų sluoksniai, gali pasikeisti to skalūnų sluoksnio cheminė sudėtis ir gali atsirasti tam tikrų elementų, kurie kartu su dujomis yra ištraukiami į žemės paviršių. Tuomet e, vyksta paviršiaus tarša ir paviršinių žemės sluoksnių tarša. Dėl oksidacijos, dėl sieros ir panašiai. Taip pat yra ir problemus dėl du, dujinių junginių, kurie irgi gali patekti į paviršių. Taigi, iš esmės, kai vyksta hidraulinis skaldimas, tuomet, aišku, tas sluoksnis tampa labiau pažeidžiamas, geriau, e, pralai, labiau pralaidus. Taip pat atsižvelgiant į tai, kad ten egzistuoja įvairių cheminių medžiagų, netgi radioaktyvių medžiagų, kurios gali pradėti laisvai cirkuliuoti tame sluoksnyje. Ir tokie cheminiai elementai gali patekti į paviršių. Ir labai paprastai tos medžiagos patenka į uh, paviršinį žemės sluoksnį. Pavyzdžiui, netgi ant mineralinio vandens buteliuko mes matome, iš kokio gylio grežinio yra ištraukiamas tas vanduo ir kokiu tenais yra cheminių medžiagų. E, taigi, tas geriamasis vanduo iš tiesų praeina pro įvairius žemės sluoksnius, kol yra ištraukiamas iš žemės iš grežinio. Taigi ši rizika yra tiesiogiai susijusi su geologinėmis sąlygomis, kaip aš minėjau, tačiau nežinau, kokių čia būtų sur, galima surasti techninių sprendimų tam, kad būtų galima išvengti šios rizikos, kaip būtų galima surinkti tas cheminės medžiagas. Jų natūrali sklaida, cirkulacija iš tiesų neleidžia jų kažkaip e, surinkti ir dėl to labai sudėtinga na, ir įvertinti, kiek jų gali patekti į paviršinius sluoksnius. Pateikiau pietų Prancūzijos pavyzdį, čia yra trys didieji Prancūzijos baseinai, kur vyksta būtent dabar skalūnų dujų gavyba. Ir vienas baseinų, kuris yra pats, matyt, sudėtingiausias, ir jį žinau geriausiai, dėl to ir pateikiu šį pavyzdį, tai yra Prancūzijos e, pietryčiai, viduržėmio jūros regionas. Šiame baseine randamas karstinis vanduo, vandeningieji sluoksniai yra e, karstiniuose žemės sluoksniuose. Be kita ko, tai yra regionas, kuris e, geologinė prasme labai turtingas ir čia randame daug įvairių išteklių. E, gilesniuose sluoksniuose. Čia yra šio zono žemėlapis žalia spalva ir geltona spalva yra pažymėti vandeningiai sluoksniai, kurie yra, turi viešą interesą, kurie yra reikšmingi valstybinė prasme, nes ten gaunamas kokybiškas geriamasis vanduo. Čia yra leistinos teritorijos, leistinos grėžiniams teritorijos. Čia išteklių žemėlapis šalia Montpellier, nu, miesto, kur gyvena 400 tūkstančių gyventojų. Čia yra vandeningasis sluoksnis, kuris, iš kurio išgaunamas geriamasis vanduo ir žaliai pažymėta tie, pažymėti nepralaidus sluoksniai. Čia yra vandens trajektorija, kaip vanduo patenka iki grežinio. Nesiniai atliktas, atlikta studija parodė, kad 13 e, procentų vandens buvo patekęs į skalūning, skalūningą į sluoksnį. Ir būtent tenais iš tų skalūnų buvo išgaunama, išgaunamos skalūninės dujos. Taigi 13 procentų vandens pateko į tą sluoksnį ir 13 procentų to vandens patenka per, per tą zoną. Taigi, jeigu reiktų keisti tam tikrus šios sluoksnio parametrus, tie produktai, kurie natūraliai yra tame sluoksnyje, radio aktyvūs ar, ar, ar cheminiai elementai, ga, galėjo būti e, su, surasti ir geriamajame vandenyje. Taigi turėčiau pasakyti, kad poveikis, kalbant apie bendrai tos turimus išteklius, gali būti nedidelis, tačiau kalbant apie kokybę, na, nežinau, ar techninės pažangos pagalba būtų galima sumažinti minimaliai tą riziką ir užtikrinti pačios geriausios kokybės vandenį. Uh, Nes jau, kaip sakiau, tos cheminės medžiagos natūraliai glūdi tuose sluoksniuose. Na ir aš manau, kad kiekvienos vietovės atveju turi būti atliekami specifiniai geologiniai tyrimai, bandant išsiaiškinti galimą riziką, e, pusiausvyrą tarp rizikos ir energetinių potencialų. Taip pat reikalinga užtikrinti hidrosistemos priežiūrą atitinkamą gruntinio vandens priežiūrą, vertinti, kas vyksta eksploatavimo metu ir po eksploatavimo, nes, kaip minėjau, tas e, skystis labai lietai, tas procesas, kaip skystis patenka į paviršių, yra labai lėtas, dėl to reikia vertinti ir etapą po eksploatavimo. Dėkuoju. Danke sehr. Dėkoju. Na ir paskutinis iš ekspertų yra ponas Reinikė, yra Vokietijos Klausalio technologijų universiteto mm, darbuotojas. Prašau. Ponės Riponai, labai dėkoju Jums už galimybę kreiptis į Jūs. Pirmiausia, norėčiau prisistatyti. Aš esu Kurt Reinikė. Aš esu iš Klaustalio universiteto, dirbu šioje srityje jau 30 metų. Pradėjau 80-ojo dešimtmečio pabaigoje, 9-ojo pradžioje. Ir apie 10 metų aš jau vykdau, atlieku mokslinius tyrimus Klaus Halio universitete. Aš kalbėsiu apie skalūninės dujas, kalbėsiu apie uh, skalūninių dujų gavybą, apie jų poveikį aplinkai. Taigi, skalūninės dujos yra nekonvencinės, netradicinės dujos. Ir reikia pasakyti, kad ne dujos yra uh, netradicinės, bet uh, jų gavybai naudojamos technologijos. Uh, ga, išgauti šias dujas yra labai sudėtinga ir todėl mums reikia netradicinių technologijų. Norėčiau parodyti Jums dvi skaidrės. Čia Jūs matote. Čia Jūs matote, kaip atrodo uh, tradicinis dujų grėžinys, paprastai uh, dujų srautas keliauja gan laisvai, pralaidumas to tokio grėžinio yra labai geras. Ir pavyzdžiui, mūsų greitkelių danga turi kur kas mažesnį pralaidumą, tačiau ji yra pralaidesnė nei skaluninių dujų sluoksniai. Skalūnai yra labai nepralaidus ir išgauti skalonės dujas e, be labai sudėtingų technologijų yra neįmanoma. Tačiau šios dujos turi didžiulį potencialą. Skaloninių dujų išteklių yra nemažai e, e, šiaurės Vokietijos baseinė, Veldino, Posidonijos ir Karboniferės dariniuose. Paprastai e, e, šie ištekliai yra 800, nuo 800 iki 3000 metrų gylyje. Ir paprastai sluoksniai virš uh, telkinio uh, yra labai nepralaidus. Ir neskaičia žemesnį nei, nei čia yra nurodyta. Skaluninių dujų telkiniai užima didžiulę teritoriją. Ir čia jūs matote potencialias skaluninių dujų išteklių zonas. Ir raudona ir žalia spalva yra a, paminėti tradicinių dujų ir naftos telkiniai. Ir jų nėra daug, gal net ir nelabai galite jūs matyti. Šio e, žvalgybos darbai buvo atlikti BGR ir GFZ e, bendrovių. Ir e, pagal, pagal tarptautinę energetikos agentūrą Vokietija turi apie 230 milijardų kubinių metrų skalūnių dujų. Ir mūsų ištekliai 40 kartų viršyje dabartinę kasmetinę gavybą. Skalūnių dujų yra Prancūzijoje, jų yra labai daug. Ir kitose šalise. O konvencinių dujų ištekliai e, yra, išteklių Europoje kur kas mažiau, jis dar viena trečdalė skalūninių dujų išteklių. Skalūnės dujos yra išsklaidžiusios olienų sluoksniuose, kurios yra labai gil, giliai ir virš jų yra labai nepralaidus olienų sluoksniai. Toliau. Kaip galima išgauti šias dujas? Išgauti jas galima grežint grežinius Ir būtina yra taip sukurti grešinį taip, kad jis būtų visiškai nepralaidus. Į grešinį yra įleidžiami uh, plieno vamžiai, po to yra, uh, yra uh, apsaugomi cementinių, uh, cementinė izolacija. Ir ponas Havas kalbėjo apie tai, kad dujus gali pake, patenkti vadinguosius sluoksnius. Aš galiu pasakyti, kad tai yra įmanoma tik tuo met, jei bus pažeistas tas cementinės, cementinės apsaugos e, sluoksnis. Anksčiau buvo kalbėta apie hidraulinį e, skaldimą. Tai ši technologija tikrai nėra nauja. Ji yra naudojama nuo 50-mečio e, pabaigos. Ir skaldimas yra naudojamas išgaunant ir tradicinės dujas. Ir panaši technologija yra pritaikoma išgaunant skalūninės dujas. Toliau. Aš e, sutinku. Tam, kad galima būtų išgauti skalūninės dujas, reikia didelių įtrukimų uolienų sluoksniuose. Ir reikia, kad grėžinių pajėgumas turėtų būti irgi gan didelis. Tačiau man atrodo, kad 20 tūkstančių kubinių metrų pajėgumas yra visai pakankamas. Mes e, turime grėžinių Vokietijoje, e, turime e, skalimo būdu išgrįžtų grėžinių Vokietijoje, jų yra apie 300 keli šimtai, keli šimtai. JAV išgauna daugiausia skalūninių dujų, jie turi 35 tūkstančius skalūninių dujų e, grežinius ir išgauna per metus maždaug 17 milijardų kubinių metrų. Skaloninės dujas buvo išgaunamos iš pradžių tik tai uh, JAV. Ir uh, tikrasis skaloninių dujų bumas prasidėjo tik tuomet, kai atsirado naujos technologijos. Ir pagrindinės technologijos yra horizontalusis grėžimas ir uh, skaldimo technologija. Daugybinio skaldimo technologija. Uh, O čia jūs matote, kaip atrodo skaluninių dujų rezervuaras. Jūs matote, kad e, skalūnas yra e, labai netolygus. Ir e, jei tokie sluoksniai turi dujų, tai šios dujos yra išsisklaidžiusios olienų porose ir todėl e, tos dujos gali patekti į aplinką tik tai suskalčiusias ulienas ir tai gali įvykti natūraliai arba nenatūraliai. Kaipgi vyksta procesas? Paprastai į e, sluoksnius yra pumpuojam, pumpuojami nedidelės sprokstamieji užtaisai. Uh, uh, kurie sutrumpina skalūnus ir pato jūs juos išplaunate, dujas išplaunate vandeniu. Technologija buvo pritaikyta pirmiausia Junktinėse Amerikos valstijose ir raudona juostelė žymi 15 km Taigi jūs turite teritoriją, kuri yra penkis, kart, penkis kartus didesnė nei Luksemburgas. Iki 2008 metų buvo išgrėžti 10 tūkstančių grėžinių. Iki 2000 metų keturi tūkstančiai, buvo tik tai keturi tūkstančiai uh, grėžinių ir jie buvo vertikalūs. Iki 2005 e, buvo 500 jau e, nuokreipį turi, e, nuolydį turinčių grėžinių, o po 2005 metų buvo išgręžta 5000 horizontaliųjų grėžinių. O čia jūs matote šiaurės uh, Reino Vestfalijos regioną. Ir mūsų telkiniai yra mažesnėme gilėje nei JAV, bet jų tankis yra gan didelis. Pagrindinis iššūkis yra sumažinti gavybos sąnaudas. Tai yra labai svarbu, Labai brangu rasti gręžti gręžinį ir e, taikyti skaldimo technologiją. Tai reiškia, kad e, šių technologijų taikymo sąnaudas reikia mažinti. Skalimas yra patikrinta ir išbandyta technologija ir yra taikoma nuo 70-ojo dešimtmečio ir horizontalieji grėžiniai ir skaldimo, horizontalų skaldimo technologija leidžia ekologiškai išgauti skaluninės dujas jungtinėje e, Europos Sąjungoje. Čia man tik atrodo grėžinys ir kad tam, kad galima būtų išgauti, priversti skysti judėti iš apačios į viršų, reikia sukurti slėgio skirtumą. Tačiau mes norime išgauti dujas. Ir mes nenorime, kad dujos judėtų į viršų. Todėl viską reikia labai gerai izoliuoti. Ir uh, e, sutrūpintos uolienos turėtų būti visiškai izoliuotos nuo kitų sluoksnių. Ir mes galime panaudoti uh, e, skystą mišinį ne vieną kartą, kaip jau buvo minėta. skysto mišinio sudėtis yra maždaug tokia. Maždaug 90 procentų sudaro vanduo, 8, beveik 8 procentus įvairius propantai ir pusę procentų įvairios kitos medžiagos. Aš noriu pasakyti, kad šis skystis nėra nuodingas, kaip dažnai apie jį yra kalbama, naudojami, naudojamos cheminios medžiagos yra labai toksiškos, tačiau jos nėra neregėtos, nematytos ir jos naudojamos yra įvairiose kitose pramonės uh, e, sritise. Mes ieškome taip pat ir uh, naujų kitų technologijų. Mes galvojame, kaip galima būtų panaudo, pakeisti šio skisto mišinio technologiją. Ir tai e, tas mišinys, kurį mes dabar e, turime, jis leidžia mums naudoti labai nedaug e, priedų. Tai vadinamas slikvūta. Toliau. Aplinkos poveikis aplinkai. Jį be abejo reikia mažinti ir tam reikia pritaikyti naujausių technologijų. Tai, ką iš jo matote, yra visiškai neįsivaizduojama Europoje. Mes turime persiorientuoti nuo vertikaliųjų grėžinių prie daugybinių, prie horizontalių grėžinių sistemos. Tam, kad galima būtų panaudojant vieną tokį horizontalų grėžinį, išsirpti dujas iš gan didelės uolienų zonos. Toliau. Reikia grežinius eksploatuoti saugiai tam, kad galima būtų surinkti vi, visą naudojamą technologinį skystį ir visas dujas. Be to reikia gerinti, gerinti kaip minėjau, skysto mišinio sudėtį ir tobulinti technologijas taip, kad jos būtų mažiau kenksmingos aplinkai. Konvencinių dujų ištekliai Europoje yra, e, yra gan ribotai, yra tik 5000 e, milijardų kubinių metrų, o e, skalūnių dujų turime 15 tūkstančių milijardų kubinių metrų. Taigi šis potencialas yra didžiulis. Na kągi, dar tenka suteikti žodį komisijos asom, nežinau, kada galės pasisakyti mūsų komiteto nariai, nes turime baigti posėdį iki 5.30. Taigi galbūt e, paraginkite frakcijas nekviesti tiek daug ekspertų, nes iki klausimo metu buvo sakyta, kad jeigu turėsime mažiau ekspertų, mažiau prezentacijų, tai turėsime galimybių daugiau paklausti ir giliau viską panalizuoti ir išsiaiškinti. Dabar pasisakys dar du ekspertai. Uh, komisijos vienas atstovas, ponas Rosenštok ir dar vienas atstovas. Jie taip pat padarys nedidelės prezentacijas. Nu, po to parlamento nariai galės pasisakyti tik tais po minutę tam, kad ekspertai dar galėtų atsakyti. Kas pradės iš jūsų, pane Rodinščiokai? Dėkuoju, pane pirmininkė, labadiena visiems. Komisijai šis klausimas atrodo tikrai paprastas. Ką mes turime padaryti e, šios situacijos akivaizdoje? Na ir kolegai iš generalinio aplinkosaugos e, e, direktorato mano, kad yra du atsakai. Vienas remiasi aplinkosauginė perspektyva, kitas energetinė perspektyva. Taigi dabar šiek tiek apie tiekimo saugumą Europos Sąjungoje. Na, man rodas, patyrėme e, keletą krizių pastaraisiais metais. Paskutinis iki 2009 e, metų sausio mėnesį, taigi dujų tiekimas iš tikrųjų verčia mūsų susirūpinti dėl tiekimo saugumo, dėl įvairių priežasčių. Pirmiausia dėl to, kad sumažėjo dujų gavyba pačio Europos Sąjunga, tai rodo ir skaidruolė nuolatos mažėja dujų gavyba per pastarusius 20 metų ES ir e, smuk, gavyba smunka vis sparčiau ir tai reiškia, kad išaugo poreikis importui. Tai reiškia, kad, me, kad nuo 58 procentų 2005 metais iki 83 procentų 2030 metais padidės mūsų priklausomybė nuo dujų importo. Turime to nepamiršti. Aišku, skaluninės dujos yra dujų rušis. Uh, Ir mes kūrėme vidaus dujų rinką ir, aišku, tai rinkoje yra būtina užtikrinta mm, galimybė rinką panaudoti ir šias dujas, kai jau jos bus e, pas mus pagaminamos. Tai, be, tai reiškia, kad reikės gerinti ir dujų infrastruktūrą, tai kaip tik ties šiuo klausimu ir dirbame, tam, kad e, ta. Te, ES vidinis dujotekių tinklas būtų iš tikrųjų tinkamas. Ir mes be kita ko dabar rinksime pasiūlymą dėl um, energetikos infrastruktūros, ne tik tais dujų, bet ir kitų energetikos rušių. Taigi, kokią specialią veiklą reikia užsimti? Šiuo metu tenka konstatuoti, kad uh, ES nėra atlikto mm, mm, įvertinta uh, um, kokį, kokį poveikį uh, tai turės gavybą Europos Sąjungoje. Na, pažiūrėk, tai nedaugelį šalių, kaip kad Lenkija yra atitinkamos patirties, mes bandėme, paprašėme bendro tyrimo centro atlikti poveikio vertimą ir rezultatus turėsime tik 2012 metų pradžioje. Taigi mus ypatingai domina, uh, E, kokie šaltiniai egzistuoja, kiek yra patikimi. E, na ir po to, remiantis tais įrodymais, reikės įvertinti, koks bus šių šaltinių poveikis ekonomikai ateityje. Taigi mums reikalinga atlikti tyrimus ir mes negalime tiesiog lyginti mūsų padėties su padėtimi JAV, nes pas mus situacija visiškai kitokia Europos Sąjunga, mūsų rinka, mūsų kainos, mūsų ūkio sistema yra skirtinga. Taip pat reikia atlikti ir e, teisinį tyrimą. Tai pasiaiškinti, koks egzistuoja teisinis pagrindas e, atskirose valstybėse narėse ir pasižiūrėti, kaip tai siejasi su ES teisiniu e, pagrindu. Na, šių, šio, šis tyrimas bus paviešintas mėnesio pabaigoje ir juo remiantis galėsime vertinti, kaip uh, E, šios naujos technologijos atsilieps ES teisiniam pagrindui. Taip pat bandome nustatyti geros reguliavimo praktikos pavyzdžius, kuriuos komisija galėtų platinti. Na ir taip pat e, e iškastinio kūro forumo kontekste. Šis forumas susirenka du sėkius Berlinė per metus. E, Mm, dirba darbo grupių pagrindu ir aš manau, kad reikia atsižvelgti į to formo darbo rezultatus. Kolega iš generalinio aplinkosaugos direktorato galės išsimiau nušviesti tam tikrus aplinkosauginius aspektus. Taip, dėkoju, bandysiu kalbėti taip pat greitai kaip jūs, nors tai aišku nelengva. Taigi mes dabar, aš dabar pakalbėsiu apie galimą poveikį um, aplinkai, skalūnių durų gavybą. Na, mes išklausime vairių pristatymą. Na, iš esmės mes kalbame apie dviejų gal sudėtingų E, technologinių procesų derime, tai yra horizontalus e, grėžimas ir hidraulinis uolienų skaldimas, tai yra gan naujos technologijos, aišku, naujos Europoje, na, mes išklausime, kokios patirties yra JAF, užvelgiant iš aplinkosauginės perspektyvos, tai, ką šiandien išklausime, rodo, kad yra keturi svarbiausias uh, dalykai, tai yra chemikalų naudojimas, taršos pavojus, antra, uh, E, atliekų ir panaudoto vandens tvarkymas, e, įskaitant e, galimus žalingus radiktyvius elementus tose panaudotame panaudotame vandenyje, taip pat standartai galiojantis procesams, duj, vamzdynams ir taip toliau. Na ir galiausiai integralumo klausimas, tai pavyzdžiui, mm, susi susikirtimai su Natura 2000 zonomis, saugomis ir panašiai. Na, mūsų patirtis gan ribota. Na, tokie grėžimai vykdami Lenkijoje ir Junktinėje karalystėje. Na, ir negalima tiesiog perkelti Europą JAV patirties. Tiesiog daugeliu požiūrį pas mus situacija yra kitokia. Taigi daug neiškumo, daug uh, Um, duomenų stygius aplinkosaugos rytyje. Ir aišku, kai trūks informacijos, sunku įtikinti ir visuomenę. Tai aišku, reikia pirmiausia e, kaupti žinias, be kitako apie galimą poveikį ir žalą aplinkai. Taip pat reikia pasirūpinti, kad europiniu lygiu būtų uh, tinkamai keičiamas teisinis pagrindas atsižvelgiant iš šių technologijų naudojimą. Taigi, Mes tiesiog kol kas renkame informaciją, tam galėtume sudaryti pilną vaizdą apie poveikį aplinkai ir išplaukiančias grėsmės. Taip pat remiamės mokslinėmis bazėmis, stebime porei, po, vykdomus projektus Europoje ir už jos ribų. Mes susilaukime pagalbos iš um, Junktinio tyrimų centro, taip pat iš Europos um, cheminių medžiagų agentūros ir tikimės gauti iš institucijų daugiau domenų. Mes atlikome e, desk tyrimą. Na ir jo tikslas yra nustatyti galimą žalą aplinkai ir žmonių sveikatai, e, atsirandančią dėl uolienų skaldimo technologijų. Na ir tikimės, kad kai jau turėsime tinkamą informacijos kiekį, siūlysime rizikos valdymo priemonės. Ir nedidelio masto tyrimas bus užbaigtas per pirmą kitų metų ketvirtį. Kitas svarbus dalykas yra ECA, tai Europos cheminių medžiagų agentūra. Komisija kreipėsi ECA su prašymu um, įvertinti mm, tam tikras cheminės medžiagas, kurios greičiausiai bus naudojamas tokiuose grėžinėse ir vertinti tokių medžiagų naudojimo poveikį na, tyrimas buvo gan riboto masto. Tiesiog e, bandoma pasiaiškinti, pažiūrėjau, registruojant medžiagą, tam tikras cheminės medžiagas daroma nuorada į jų panaudojimą e, skalnų dujų grėžiniuose. Na ir paprastai e, registruojant daugumą cheminių medžiagų, nedaromas nuorodas į jų panaudojimas kalūnindų į gavybos rytį, iš to galima daryti štai kokias išvadas. Tai yra, tai yra kad tos eka apžvelgtos cheminės medžiagos nėra tos cheminės medžiagos, kurias šiuo metu naudoja operatoriai arba galbūt naudos ateityje. Taigi reikėtų pagalvoti apie tai, kokias medžiagas yra naudojamos. Antra, reikia pasižiūrėti, ar naudojamos cheminės medžiagos yra tinkamas, ar laikytasi registravimo um, viršutinių ribų. Na ir trečias dalykas Taigi reikia pasižiūrėti, ar, kaip yra naudojamas tos cheminės medžiagos, kurių um, lygis yra didesnis negu kad nustatyta viršinės ribose. Na ir, aišku, atitinkamai siūlysime operatoriams tinkamas rizikos valdymo priemonės. Taigi, E, ECA savo tyrimą papildys tomis papildomis savokomis. Kitas dalykas yra Junktinis tyrimų centras. Jo paprašyme atlikti kiekybinį poveikio aplinkai vertinimą. Šis vertinimas remiasi tokiu modeliu, pasak kurio e, tiesiog skirtingai vertinimas skirtingos teritorijos. Tai yra svarbu, nes, kaip girdėjome, labai daug kas priklauso nuo e, uolienų sudėties vietoje. Na, ir tai atsiliepia ir dirbai, ir vandenį. Ir dar galiausiai mm, bendradarbiavimas su JAF aplinkosaugos agentūra, mūsų generalinis direktoratas bendradarbiauja su šia JAF institucija, kuri savo ruoštų atlieka daug e, tyrimų, teisinę analizę e, visiems e, iškasinio turo produktams galioja ES teisės aktai, taigi išgaunant skalūnės dujas svarbu pasirūpinti, kad ir tuo atveju galiotų uh, aplinkos sauginio ES teisės aktai. So... Ačiū labai. Apibendrinsiu. ES turi tikrai interesų taikyti tuos išteklius ir aišku, skalūnų dujos galėtų prisidėti prie išteklių tiekimo saugumo, kadangi importo panašu nedaugės. Taigi ir mūsų portfelis taps įvairesnis ir tas energetinis mišinys gausesnis. Aišku, tos dujos turės surasti savo vietą rinkoje, ekonomiškai jos turi atsipirkti. Taip pat reikia įvertinti poveikį aplinkai ir riziką. Licencijuojančios institucijos, valdžios institucijos turi tai labai didžiai įvertinti ir šiandien matėme, kad reikia gerinti situaciją, kaupti daugiau žinių ir įvertinti riziką. Taip pat piliečiai turėtų būti informuojami, kuo galima anksčiau apie projektus, nes visuomenės vertinimas yra labai svarbus aspektas. Taip pat matome, kad jeigu bus kuriamos technologijos ir panašu, kad tikrai jos bus toliau plėtojamos, tuomet naudojamas bus įvairių mastų, komercinės naudojamas ir kiti kitos paskirtys, taigi turime viską įvertinti ir pažiūrėti, ar nereiktų keisti reguliavimo, teisės aktų ir numatyti galima komercinį, komercinę gavybą ateityje. Panašu, kad per trejus ateinančius metus tai neįveiks, neįvyks 2020 metai, matyt, yra tiki, pati labiausiai tikėtina data. Uh, Ir tokiu, metu, tokiu būdu turėtumėme daugiau laiko įvertinti situaciją ir atlikti tinkamus veiksmus tam, kad viskas vyktų saugiai. Taigi mes Europos komisija stebėme visas projekto pakopas, vertiname teisėkūros pagrindą ir taip pat žiūrime, kad aplinkosaugos reikalavimai būtų gerbiami. Pramonės, pramonė taip pat turi pasinaudoti galimybėmis ir pritaikyti naujasias technologijas praktikoje. Taigi stebėti reikia situaciją labai atidžiai, bet negalima skubėti, skubių veiksmų negalima imtis, nes priešingų atveju nesurasime paties geriausio sprendimo problemoms, kurios labai mums rūpi, rūpi ir mūsų visuomenė. Pirmiausia yra tiekimo saugumas ir priklausomumas nuo išorės tiekėjų. Ačiū pirmininkė. Dėkoju ir dabar po minutę turite galimybę užduoti klausimų pasiaiškim. Ponas Šimanskis. Dėkoju Turiu pasakyti, kad verta buvo surenkti šios klausimus, gavome daug informacijos, ypatingai vertinant aplinkos saugos komitete vykusią prezentaciją, kuri buvo emocinio pobūdžio, o ne informacinio pobūdžio. Norėčiau e, paklausti visų pasisakiusių apie emisijas. Gavome daug informacijos. Viena vertus girdime, kad uh, gamtinės dujos, įskaitant skalūnų dujas, 50 procentų mažiau emisijų pagamins negu anglis. Tai yra daug žadantis, žadanti informacija tokia ekonomikai kaip Lenkija. Kita vertus, profesorius Howardas teikė, teigė baisius dalykus skalūnų dujų gavyboje emisijos dar didesnės nei anglių gavyboje. Taigi, kodėl tokios skirtingos gauname informacijos? Ar tiesa, profesoriu Howardai, kad galbūt jūs panaudojate tą laikotarpį, kurio nenaudojo kitos tyriamosios institucijos, ar jūs pasvėrėte ir nutekėjimo vektorių, tai yra normalu Rusijoje, bet Europoje tris kartus mažiau vamzdynuose pasitaiko nutekėjimo atvejų. Taigi, iš kokių šaltinių mes gavome tokius labai skirtingus paskaičiavimus. Kolerska Bobinska. Ačiū. Gavome labai įvairių faktų šiandieną. Net keista, kad taip yra ir dėkoju, kad komisija atsižvelgs į skirtingus šaltinius ir įvertins viską labai svariai, kadangi vakar, kaip minėjo kolega, Envi komitete buvo pristatyta vieno instituto ataskaita, tačiau visi parlamentarai teigia, šaldome šitą technologiją, nes ji yra labai pavojinga aplinkai ir taip toliau. Taigi, kiek suprantu, procesas dar vyksta ir dabar yra bandoma vertinti, matuoti ir man tai labai svarbu. Taip pat suprantu, kad įvairovė milžiniška, geologinė, geologinė įvairovė Europoje yra labai didelė. Nėra matyt vieno bendro matmens sprendimo taikytino įvairioms situacijoms. Taigi jums, pirmininkė, klausimas. Šiandieną Envi atstovo, generalinio direktorato iš Envi ir iš e, aplinkoskos ir energetikos atstovų turime ir galbūt galėtumėme įvertinti įvairius aspektus ir matmenis. Kitas dalykas. Lenkijos spaudoje yra nuolatos kartojamas vienas sakinys, kurį ir aš norėčiau kad jūs įvertintumėte jį. Oettingeris, Vokietijos komisaras, teigia, kad Europos komisija kitais metais pristatys europinius standartus dėl gavybos. Jis nepatikslino, ar tai bus aistantis standartai ar ne, įstatymais nustatyti standartai ar netgi kaip galėtumėte įvertinti šį spaudos teiginį. Ačiū. Rate. Dėkuoju. Na, iš tikrųjų puiku, kad gilinamės į šią temą nes man susidarė įspūdis, kad stovyklos labai išsiskiria, bet tiesybė yra kažkur per vidurį. Na, pas mus Dame, Nider... Žemutinėje Saksonijoje, um, mano rinkinė Kibergoje buvo atliktas um, toks orienų skandimas ir 24 tūkstančiai litrų skirtingų cheminių medžiagų buvo pompuojamos į e, žemę, niekas nežino, kokios cheminės medžiagos buvo panaudotos. Litrų, sakiau. 24 tūkstančiai litrų. Na ir aišku, meras nėra sužavėtas, taigi, man rodos, yra gerai, kaip sakė uh, E, Lenkijos atstovas, kad iš pradžių buvo intensyviai konsultuojamasi su vietos valdžios institucijomis, nes jeigu norima panaudoti tokias technologijas, reikia e, keisint informaciją ir konsultuoti su vairiais politinėmis lygmenimis. Mm, taip pat E, reikėtų pasiaiškinti, kaip taikyti Europinius teisinius aktus, kaip pavyzdžiui vandens pagrindų direktyvą. E, čia aš manau, kad komisija turėtų būti pasitelkti ekspertai, kai kurie ekspertai mano, kad toje vietoje negalima naudoti jokių cheminių medžiagų nes tai bus labai žalinga. Buvo, pažiūrėjau, vietoje pas mus sukurtas piliečių iniciatyvos ir pas mus daugiausias balsų turi pono Langino partija ir meras bei uh, e, jo institucija tikrai nėra labai patenkinti tuo, kas pas mus vyksta. Na, daug Vokietijoje merų, kurie priklauso pono Langino partijai, na, bet juokeliai į šalį. Dabar ponas Keli. Thank you very much. Uh, the slide of... Ačiū. Buvo teigiama, kad skalūnų dujos galėtų prisidėti prie dujų tiekimo saugumo, nes tačiau im, importas vis tiek neišvengiamai auks. Tai reiškia, kad nesame įsitikinę, ar verta eksploatuoti skalūnų dujas Europoje, ar tai yra tiesa. Kitas dalykas, jeigu nuspręsime dėl aplinkosauginių ar kaštų sumetimų atmesti skalūnų naftos gavybą Europoje, kokį poveikį tai turės konkurencingumui, Europos verslo konkurencingumui, tiekimo saugumui ir taip pat jeigu atmesime skalūnų, naft, skalūnų dujų gavybą Europoje, ar tai reiškia, kad atsisakysime importuoti skalūnų duja, dujas iš JAV, kurie naudoja tuos pačius metodus, panašius metodus, kaip mes norime naudoti. Ačiū kolega Sonikas. Ačiū pirmininkė. Turiu klausimą, kurį skiriu Europos komisijos e, genera... aplinkosaugos generalinio direktorato atstovų. Jūs teigiate, kad e, rimtai atsižvelgiant į tam tikrus e, dalykus susijusius su naujais teisės aktais, kokius teisės aktus turite omenyje. Ir kitas klausimas, ar komisija taiko panašias procedūras, kai kalba eina apie naftos gavybą. Ir ar dėl to irgi yra priimami nauji teisės aktai. Susidaro įspūdis, kad Europos komisija taiko selektyviniai požiūrį aplinkosaugos klausimams. Ir kas buvo padaryta dėl Nord Stream e, vamzdynų, vamzdyno dujotiekio niekas nebuvo padaryta, išskyrus Europos parlamento rezoliuciją, kur mes prašėme, kad jūs įvertintumėte poveikį rizik, ir, ir neigiamą poveikį Baltijos jūrai, ypatingai turint omenyje, kad dujotiekis yra nutiestas per pavojingas Baltijos jūros teritorijas, kur e, tikėtina yra dar cheminio ginklo liekanų. Danke sehr, Herr Kollege Martinievičius. E, dziękuję panie przewodniczący. E, pan Howard bardzo sceptycznie odniósł się do e, rynku. Dėkuoju Jums, ponė pirmininkė. Išgirdome labai skeptiškų nuomonių apie skalūnų dujų gavybą JAV. Mane tai labai stebina, kadangi žinome, kad tai, kas vyksta JAV, padarė tikrą revoliuciją energetikoje. Iš to, ką aš išgirdau, iš komisijos atstovo supratau, kad kalbama apie naujus teisės aktus. Europoje veikia nemažai skaloninių dujų žvalgybos ir gavybos įmonių. Ir joms gali būti naudinga sužinoti apie šios teisės aktus. Jums tikriausiai yra gerai žinoma, kad uh, Lenkijoje taikomi, taikomi griežta kontrolė. Žvalgyba vykdoma pagal griežtus reikalavimus ir žvalgybai skiriama nuo 3 iki 5 metų. Ir manau, kad tai yra pakankamas laikas tam, kad mes galėtume surinkti duomenis apie padėtį Europoje ir tam, kad nereikėtų priklausyti nuo Kanados ar JAV. Jūs norėjote klausimą užduoti ar ne? Nesupratau, sako pirmininkas. Pone Rivazai, ar norite kažką pasakyti, ar kas čia vyksta? Jeigu taip, tai prašau minutę. Oui, depuis, uh, ce matin, on était à la... Taip, šį rytą aš dirbau Envi komitete ir tenai buvo kalbama apie hidraulinės kalimo technologijos e, poveikį aplinkai. Egzistuoja ta, įstatymas, kuris draudžia naudoti hidraulinio skaldimo technologiją, remiantis mokslinių tyrimų duomenimis. Šie duomenys rodo, kad šitą technologiją terša ir e, orą, ir vandenį. Jeigu jūs pasiūlysite, pasiūlysite technologiją, kuri nekenkia gamtai, būtų peiku. Aš norėčiau paklausti, ar mes, panašu, kad mes Europoje jau supratome, kad mes turime e, spragą savo įstatymuose. Mes kalbame apie didžiulius kiekius. Ir mes neturime direktyvos, kuri galėtų apriboti cheminių medžiagų uh, patekimą į vandenį, atliekant, taikant hidra, uh, hidraulinio skaldimo technologiją. Lenkijoje žmonės turi teisę išgauti skalūnės dujas, tačiau mes Europoje turime užtikrinti, kad būtų apsaugota žmonių sveikata ir mūsų aplinka. Ir tai yra visos ES interesas. Vazi, ponė Rivazi puikiai suvoktų, kas vyksta Lenkijoje, jeigu ji būtų dalyvavus e, šiuose klausimuose nuo pat pradžios ir būtų girdėjusi e, pono Karabulą pasisakymą. Nepraidėkime diskusijų dėl procedūrų, tai liko tik 10 minučių. Kolegė Langinai, prašau, negaliu jums uždrausti, aišku. Na, man rodos, iš tikrųjų, jeigu kolegė ateina neišklausiusi e, diskusijų klausimą, prezentacijų klausimo metu, nes užduoda klausimą, tiesiog meta čia įrauna kažkokių pastabų ir vėl išeina. Su kamerom atėjus. Ne, man, manau, kad Aišku, visos frakcijos turėtų turėti vienodas teisės rengti e, savo, ruošti savo televizijos laidas. Na, mane švisai niekas neklausia, kaip čia yra su tam televizijos šou ar taip toliau. Bet nesileiskime šias diskusijas. Bandykime padoriai, konstruktyviai užbaigti šias diskusijas. Taigi, dabar suteiksiu komisijos atstovams ir ekspertams atsakyti vieną ar kitą klausimą. Na, Taigi laiko labai nedaug. Kas norėtų sureaguoti? Nebūtinai jūs privalote visi atsakyti, net ir nepavyks visiems suteikti galimybę pasisakyti, bet jeigu turite kažką pasakyti, noriu suteikti jums tokią galimybę. Prašau. Um. So let me try to address the, a couple of questions. Stengsiu atsakyti, atsakyti į keletą klausimų, kuriuos išmanau. Pirmiausia, dėl CO2 emisijų ir skirtingų skaičių, kuriuos pateikė profesorius Howardas ir aš pateikiau, bei kiti kolegos. Tateno studija daro nuorodą į Cornell studiją. Na, o čia yra du skirtumai. Pirmiausia yra dėl laikotarpio, 20 ir 100 metų laikotarpiai buvo vertinami, vertinant metano emisijas. Taigi dauguma autorių pasinaudojo 100 metų laikotarpiu, kadangi taip, taip buvo rekomenduojama 10 metų Tarptautinės klimato kaitos komisijos studijoje ir profesorius Howardas uh, teisingai teigė, kad mokslinė prasme galbūt tai nėra geriausiai pagristi skaičiai, yra tam tikrų argumentų rodančių, kad trumpesnis laikotarpis geriau atspindėtų metano gyvavimo ciklą at atmosferoje. Kita vertus, norėčiau pažymėti, kad visos valstybės, kurios yra čia atstovaujamos, pateikė informaciją apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas jungtinėms tautoms ir tos ataskaitos yra remiamos tarptautinės klimato kaitos komisijos e, kriterijais. Taigi, jeigu norime keisti ir galbūt komisija gali nuspręsti keisti kriterijus, dėl metano vertinimo, tuomet tai reikia keisti visų metano šaltinių atžvilgių, ne tik skalūnų dujų atžvilgių. Skalūnų dujos yra viena, vienas tik tai metaną išskiriančių šaltinių. Metanas yra išskiriamas ir kitose srityse žemės ūkis ir taip toliau. Taigi, tai yra pirmasis skirtumas, sąlygojantis skirtingus skaičius. Kitas dalykas yra tas, kad metanas išmetamas į atmosferą vienam iš įvairių šaltinių. Ir profesorius Howardas pažymėjo, kad Europos aplinkosaugos agentūra pateikė atitinkamus skaičius. Na, o e, profesorius Hardo paminėtas skaičius yra blogiausias scenarijaus skaičius, kai, pavyzdžiui, metanas per visą gamybos, gavybos procesą būtų išmetamas į atmosferą per įvairius e, veiklos e, etapus. Mes su aplinkosaugos agentūra įvertinome vidurkį, metano, išmetamo metano vidurkį ir palyginome su JAV. Tiesa, kad taip pat ir aplinkosaugos agentūra teigia, kad jeigu bus naudojamasi geriausia praktika ir bus įvykdoma tam tikra prevencija, vidurkis bus pasiektas žemesnis nei vidurkio skaičius. Kiti klausimai, kuriuos galėčiau šiek tiek pakomentuoti pirmiausia dėl chemikalų, kurie yra naudojami hidraulinio skaldimo procese. Yra nemažai chemikalų, kurie yra naudojami. Iš principo čia yra du tipai polimerai. Taip pat poli šarminiai dariniai Taigi visos šios cheminės medžiagos yra labai panašios į polimerus, kurie yra naudojami maisto gamyboje, nors šioje pramonėje, aišku, maisto polimerai nėra naudojami, bet jie iš principo pagal pobūdį yra panašus. Ir iš principo tuos polimerus galima išvalyti ir iki tokio lygio, kai polimerai naudojami jau ir maisto gamyboje. Taip pat e, polimerai yra naudojami, galima užkirsti kelią polimero oksidacijai, tai yra naudojama ir kituose pramonėse procesuose. Havot. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pakomentuoti šiek tiek daugiau skirtumus tarp mūsų studijos ir kitų studijų. Pirmiausia, aišku, dėl pasirinkto laikotarpio, dėl metano išmetimo kiekių. Metanas, dėl tų skaičių, mes naudojamės geriausią turimą informaciją, mano vertinimu, pažvelgus į atitinkamus skaičius, pamatysime, kad e, tam tikrų suinteresuotų asmenų atlikti skaičiai mažesni nei aplinkosaugos agentūros. Taip pat e, reikia įvertinti ir grežinio gyvavimo ciklą per kiek, kiek laiko naudojamas grėžinys e, skalūnų, na, e, skalūnų dujoms išgauti. Mes pasirink, pasirinkome septyniarių metų gyvavimo ciklą, pradedant skaičiuoti tą laikotarpį nuo grėžinio išgrėžimo. 30 metų gyvavimo ciklas, man atrodo, nėra racionalus. Taigi viskas priklauso nuo pasirinkto laikotarpio vertinant emisijas. Aišku, technologai galbūt geriau žino, koks yra grežinio gyvavimo ciklas, bet e, tiesiog reikia dėl to apsispręsti dėl laikotarpio. Tarptautinė klimato kaitos komisija pasirinko šimto metų laikotarpį ir aišku, buvo bandoma, bandoma surasti kažkoks tai bendras pagrindas ir buvo pasirinktas šimto metų laikotarpis. bet galima pasirinkti ir kitus laikotarpius. Na, o Junktinių tautų aplinkosaugos programa šią vasarą paskelbė ataskaitą, kur teigia, kad vyriausybės turėtų daugiau dėmesio skirti šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms, tokiams kaip metanas. Čia pažanga. Čia šios dujos pirmiausia prisideda daugiausia prie klimato atšilimo, dėl to reikia joms daugiau skirti dėmesio. Ir jeigu norime apsaugoti klimato, klimatą nuo drastiškų atšilimo scenarijų, reikia tam skirti daugiau dėmesio. Na ir vertinant visas studijas, reikia pasakyti, kad mūsų ir kitose studijose yra teikiama, kad jeigu būtų pasirenkiamas mažesnis nei 50 metų laikotarpis, tuomet e, skalūnų dujų išmeti, išmetami CO2 kiekiai bus tikrai drastiški. Ačiū. Dėkoju. Na, atrodo, tikrai labai įsiskiria rodiklių vertinimas, o dabar paprašysiu komisijos dar trumpai sureaguoti. Aš kalbėsiu labai trumpai. Buvo pateikti du klausimai susijęs su tuo pačiu, tais pačiais dalykais. Vienas yra, ar mes taikome selektyvinį požiūrį ir ar mes nesame nusteikę prieš skalūnės dujas. Ir a, antras klausimas buvo susijęs su tuo, kad šiuo metu egzistuoja egzistuoja e, savotiška teisinė spraga mūsų įstatymuose. Aš manau, kad mes netaikome selektyvinio požiūrio. Mes taikome griežtus aplinkosaugos reikalavimus visie, visų angliavandenilių gavybai, skaitant ir skalūninės dujas. Valstybės narės privalo užtikrinti, jog jų e, angliavandenilių gavy, gavėjai e, atitinka visus E, reikalavimus. Mes žin, turime ir vandens direktyvą, ir gruntinio vandens e, direktyvą, ir ryčių reglamentą. Visi šie dokumentai yra taikomi skalūninių dujų gavybai. Šiuo metu, kaip minėjau, mes renkame informaciją, mes stebime, kas vyksta tiek mokslinių tyrimų srityje, tiek e, taikomų technologijų srityje. Ir rengdami informaciją mes. Uh, surinkę informaciją mes įvertinsime, ar reikia mums papildyti dabar jų galiojančius teisės aktus kitais a, e, dokumentais. Kai ką papildyti norėčiau. Pa... Pone Kalaško Babinska a, e, netaip gal mūsų suprato. Aš noriu sakyti, kad e, visko rūpinsis vien komisija. Ko, Komisijoje yra keičiamasi informacija. Ponas Otingeris, ponas Patočnikas e, nulatos keičiasi informacija. Mes stebime situaciją, mes norime ją tinkamai įvertinti ir po to pateikti pasiūlymų, jei e, matysime, kad tai yra reikalinga. Ir mes privalome taip pat atlikti ir poveikio įvertinimą, tam, kad geriau suvoktume, apie ką kalbame viską, ką išgirdome e, šiandien, dar kartą rodo, jog būtina gerai kruopšiai vertinti padėtį ir visas technologijas. Pono Keli galiu pasakyti, kad mes manome, jog skalūnės dujos galėtų patenkinti nuo 5 iki 10 procentų gamtinių dujų paklausos, energijos paklausos Europos Sąjungoje. Tačiau vienai per kitaip panašu, kad paklausa didės ir mes vienai per kitaip turėsime importuoti dar daugiau energijos. Bet kadangi mes norime užtikrinti konkurenciją e, dujų sektorija ir kadangi norime sumažinti savo priklausomybę nuo išorės dujų tiekėjų, turime nagrinėti visas galimybės. Ponas Reinikė, buvo pateiktas klausimas apie tai, ar mes galime bendromis jėgomis renkti bendrus standartus. Aš visiškai pritariu šiam pasiūlymui, kadangi visus standartus ir normas galima gerinti ir tobulinti skaluninių dujų gavybos technologija naudojant e, sluoksnių skaldimą ir, e, ir plėšimą yra nauja technologija ir todėl dar daug ką galima būtų padaryti. Toliau. Buvo pateikti dar du klausimai. Vienas iš jų, pavyzdžiui, buvo, ar galima išvengti cheminių priedų, skaldant olienas Hanoveryje ir Bazilėje buvo bandoma tai daryti. Bet dar reikia uh, išbandyti, ar šis metodas tinka skalūniams dujoms išgauti. Ir dar vienas klausimas buvo pateiktas apie tai, ar egzistuoja kokių nors technologijų, kurios nenaudotų jokių uh, e, skyšių. Na, jeigu aš turėčiau, jeigu aš jau žinočiau apie tokią technologiją, aš ją užpatentuočiau ir tuomet man nereikėtų dirbti universitete. Be abejo, technologiją reikia tobulinti, reikia mažinti uh, cheminių priedų kiekį technologinėme skystyje arba gal galime pereiti apskritai be, prie uh, skaičių, kuris neturi cheminių priedų. Toliau. Bendradarbiavimas su vietos bendruomenė. ExxonMobil, kiek aš supratau, plėtojo dialogą su vietos bendruomenėmis ir jie netgi turi atstovę spaudai kuri pati yra iš žaliųjų organizacijos ir ji padeda jiems bendrauti ir keistis informaciją su aplinkosaugos aktyvistais. Man yra tekę dalyvauti panašiame renginyje Berlyne. Jame dalyvavo tiek darbdaviai, tiek e, parlamento nariai. Ir Iš tikrųjų, informacijos buvo pateikta tiek daug, kad net neįmanoma įsivaizduoti, kad jos gali prireikti ir daugiau. Na, dėkuoju ir pabaigai dar suteiksiu Lenkiją kaip pirminkiančiai šaliai žodį. Nežinau, kad jūs skaitinate taip pat pasisakyti. Prašau. Prašau, Lenkijos kaip pirminkiančiai šalies atstovė. Mm. Su iš Karnegijų universiteto. Va, Aš buvau paminėtas, nors ir netiesiogiai, nes vienas iš plegentų minėjo vieną leidinį. Palauk, kažko nesuprantu. Man sakė, kad pirmininkaujantį Lenkiją kalbės. Šidaruose ne, negalime dabar leisti vėl iš vis, visiems pasisakyti. Ir jūs pasakėte Lenkijos kaip pirmininkaujančios šalies vardu. Taip, mes atstovaujame pirmininkaujančiai Lenkijai. Mes pasikvietėme poną Grifiną, profesorių Grifiną, kurį minėjo profesorius e, Howard. Ir mes manome, kad tam, kad galima būtų užtikrinti aukšto lygio mokslinę diskusiją, būtų gerai, jei jums būtų pateikti konkretūs faktai, jeigu jūs tam neprieštaraujate. Mes esame pasirengę pateikti jums uh, uh, aukščiausios kokybės informaciją. Labai atsiprašau. Mes pakvietėme čia keletą ekspertų. Frakcijos tarpusavį susitarė dėl to, ką kviesime ir tie ekspertai turi teisę pasisakyti. Na, puiku, kad salėje yra dar vienas ekspertas, tai yra puiku. Na ir suprantu, kad jis buvo pacituotas, neteisingai dabar noriu ištaisyti patyti, bet atsiprašau, nesažininga tai, ką dabar čia darau, bet tikrai negaliu nieko pakeisti. Egzistuoja tam tikra taisyklė, tvarka ir aš negaliu jos pakeisti. Tiesiog galbūt galima būtų užraš, surašyti raštu tai, tai, ką profesorius norėjo pasakyti ir perduoti man e, kaip laišką. Mm, tokiu būdu E, jeigu jis iš tikrųjų būtų neteisingai pacituotas, galėsime ištaisyti. Bet tiesiog e, negaliu kiekvienam, kuris jaučiasi neteisingai suprastas, čia gali būti dešimt tokių žmonių, suteikti žodį. Aš labai prašau suprasti, atsiprašau. Tikrai negaliu. Bet jeigu man pateiksite raštu, ką nors kur ištaisysite, įspūdį, kuris darė neteisingai jūs pacitavus, tai tikrai mielai taip sižvelgsime. Kągi, dėkoju visiems dalyviams. Nelengvas buvo klausimas, bet gavome daug informacijos ir tai rodo, kad mes turime informuotis iš daugelio informacijos šaltinių, tai nėra procesų pabaiga. Dėkoju ir po 2-3 minučių pradėsime koordinatorių posėdį. Dėkoju.